Małe opóźnienie jest celowe, bo chcemy. Ponios ir ponai, šiek tiek užtrukome, bet e, lyg ir tyčia tą padarėme, norėjome jam mūsų e, svečiui, komisijos nariui, e, duoti šiek tiek atsipūsti. Šiandien jam sunku, kad diena, reikėjo jam sukaupti jėgų. Kągi, dabar posėdžio formalumai. Jeigu neturėtumėte pastabų dėl darbo tarkės, laikykime ją priimtą. E, Lapkričio 6-9 posėdžių protokolai. Juos reikia patvirtinti. Na ir dabar e, šio vakaro na, pagrindinis darbo tvarkės klausimas. Noriu pasveikinti komisijos narį, kuris pristatys komisijos komunikatą, apie kurį jau kurį laiką šnekame. Laukiame lapkričio 29-osios vyko visa ilga procedūra, konsultacijų procedūra, priimta daug dokumentų, daug svarstymų surenkta. Taip pat ir e, lūkesčiai gana dideli tiek iš Europos ūkininkų, tiek iš vartotojų pusės. Nemažai milijonų žmonių Kaip jūs žinote, šį rytą komisija patvirtino šį komunikatą. Dėl tolesnių žingsnių, tai e, nesileisiu dabar į smulkmenas, tik pasakysiu, kad po komisaro pasisakymo suteiksiu žodį koordinatoriams. Paskui komisijos narys atsakys į jų klausimus ir pastabas. Na ir po to turėtų likti laiko kitiems komiteto noriems. Penelik daug laiko šiandien neturime, tai e, ilgai nelaukdami suteikėme žodį komisijos nariui. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai. E, džiaugiuosi galėdamas šiandieną pristatyti jums. E, komisijos komunikatą dėl bendrosios žemės ūkio politikos, kurį komisija priėmė šį rytą. Gruodžio mėnesį pristatysime jį tarybai. Jūs žinote, kad BŽUP pergyveno nemažai reformų, e, paskutinė iš jų 2013 metais ir galbūt kai kas sakys, kad viską jau tą esame girdėję ir anksčiau. Na, iš tikrųjų, e, mūsų žvilgsnis į metus po 2020-ųjų e, labiau turėtų būti vadinamas evoliucija, o ne revoliucija. Vis tik mes galvojame, kad tai, ką siūlysime, bus naudinga ir ūkininkams, ir visai visuomeniai. E, pereitą kartą, kai sustikome 14 metais spalio mėnesį, prisiminote, daug kalbėjome apie supaprastinimą. Dabar, aš manau, po įgyvendinimo bandymų geriau žinome, kas funkcionuoja, kas nefunkcionuoja. Supratome, kad tai sunkiai įgyvendinamas uždavinys. Žinote, kad per tą laikotarpį įvyko kelios e, žemės ūkio krizės, konkrečiai pieno ir e, keulienos krizės ir jūs žinote, kad e, komisija surado papildomą finansavimą pusantro milijardo eurų toms krizėms įveikti. Tačiau aišku, kad e, e, tokio finansavimo mobilizavimas ad hoc būdu negali būti tvarus. Reikia kitokio atsako. Mums reikia ūkio sektoriui ir ten dirbantiems žmonėms tvarios ateities. Apskritai, BŽP, aišku, yra viena iš ES sėkmės istorijų. Ji tebelieka aktuali šiandien, kaip ir 1962 metais, nors žemės ūkio gamybos aplinkybės per tą pusę šimtą metų gana smarkiai keitėsi. Galimybė prisiderinti prie tų pokyčių ir iššūkių ir užtikrino BŽUP sėkmę. Ir šiandien komuniketas atspindi politiką ir tokią žemės ūkio politiką, kuri ir toliau evoliucionuoja ir bus tinkama ir ateičiai. Jūs žinote, kad mes surengėme viešasias diskusijas ir konsultacijas, rengiant komunikatą. Į tą darbą įsitraukė 323 tūkstančiai žmonių. Dauguma E, konsultacijose dalyvavusių e, žmonių remia tiesioginės išmokas ūkininkams už jų atliekamą darbą. Dauguma žmonių taip pat galvoja, kad BŽUP yra labai svarbi taip pat ir ištukrinant e, klimato ir aplinkosaugos tikslus. Mes žinome, kad nekeičiant pagrindinių aktų ypatingos pažangos pasiekti ir nebuvo galima. Taigi mes e, tikimės, kad e, šis parlamentas parems e, tolesnius žingsnius siekti supaprastinimo. Mes ketiname savo pastangas intensyvinti. Tapęs komisijos nariu, aš nuolat pabrėžiu BŽUP potencialą siekiant e, platesnių politikos tikslų ir gyvendintant Junkerio komisijos išsikeltus tikslus. Žinote, kad apie 7 milijonai ūkių, kuriems skiriami tiesiog, e, tiesiog neįmokėjimai, tiesiog nesišmokos, yra dar 44 milijonai žmonių, kurie vienai per kitaip yra susijęs su e, agro maisto pramonė bet taip pat ir 500 milijonų ES vartotojų, kuriems BŽUP yra labai svarbi. Taigi, e, energetikos e, sąjungos potencialo panaudojimas, žiedinės ekonomikos, bioekonomikos e, plėtra, mokslas ir inovacija, mūsų ūkiams, ūkininkų įtraukimas į skaitmeninę ekonomiką ir taip pat e, komisijos migracijos darbotvarkės įgyvenimas visa tai susiję su BŽUP. Jūs žinote, kad daug dirbama aplinkosaugos srityje. ES yra įsipareigojusi įgyvendinti Paryžiaus susitarimo nuostatas. BŽUP yra ypač svarbi užtikrinant, kad bus pasiekta aplinkosaugos ir klimato ambicingi tikslai. Komisijos nariai e, Kanjėtė ir Vela šią prasme dirba ranka rankon su mumis. Komisija neužmiršta 2030 metų klimato ir energetikos tinklų. Mes žinome, kad 24 procentais sumažėjo E, šiltame dujų emisijos iš žemės ūkio, neskaitant CO2. Apskritai, kasmet tokių emisijų mažėja po 1,3 procentų. Mes žinome taip pat, kad 14 procentų dirbamo žemės yra paskelbtos ekologiškai svarbiomis vietovėmis daug dėmesio skiriama nuolatinėms pievoms, daugiametėms pievoms. Tačiau, kalbant apie žalimą apskritai, tenka pripažinti ir yra pripažįstama, kad tai sudėtinga politika labai sunkiai įgyvendinama. Todėl mes galvojame, kad dabartinę žalinimo politiką reikia keisti ambicingesnių požiūrių, kuris pasireikštų intensyvesniais veiksmais klimato kaitos ir aplinkosaugos rydyje ir tuo pat metu būtų supaprastintas. Žvelgiant į dabartinę žalinimo architektūrą ir remiantis požiūrių paremtų įgyvendinimu, mes suteiksime daug daugiau subsidiarumo valstybėms narėms, kad jos ieškotų sprendimų sprendžiant tas aplinkos problemas. Nebebus e, taip, kad Briuselis apsprendžia, kokio aukščio ar pločio ar ilgio bus gyvatvarės arba kiek medžių turi aukti lauke. Tačiau e, reikia rimtai pagalvoti, kaip tai gali prisidėti prie aplinkosaugos ir klimato kaitos tikslų mes numatome tam tikras sąlygas. Pirmiausia, ES lygių bus nuspręsta baziniai reikalavimai, o jau tada valstybės narės galės taikyti savo reikalavimus. Mes nemanome, kad e, požiūris iš viršaus žemyn arba e, vienas receptas visiems yra pats geriausias požiūris. Taigi Šią prasme mes ketiname siekti pokyčių ateityje. Pradžioje aš kalbėjau, kodėl BŽUP tiek daug metų išlieka sėkminga politika. Viena iš priežasčių yra ta, kad BŽUP pavadinime yra žodis bendroji. Tai leido mums pasiekti užsibrėžtų tikslų, ir išvengti atskirties ir neligumų tarp valstybių narių. Reikia keisti santykius tarp komisijos, e, ūkininkų ir valstybių narių. Bet tai nereiškia, kad per tas reformas turime užmiršti pagrindinį tikslą. Mums reikia atsisakyti labai detalių taisyklių ir pernelyg didelės kontrolės. Tačiau taikant dabartinį požiūrį, kuris remiasi atitiktim, manevro laisvės čia yra nedaug. Vadinasi, mums reikia tokio požiūrio, kuris būtų mažiau biurokratiškas ūkininkams ir kuris remtųsi požiūrių pagristų rezultatais. Toks naujas modelis turi supaprasinti ir modernizuoti BŽUP supaprastinti. Reiškia, kad ji būtų veiksmingesnė, paprasčiau naudoti, o modernizuoti reiškia išnaudoti pilną galimybių potencialą. Taigi, pereinant prie rezultatais pagrysto požiūrio, mums reikia labai aiškiai apibriežti politikos tikslus. Tie tikslai bus nustatomi ES lygmenių, o paskui valstybės narės ir regionai turės kurti savo BŽUP strateginį planą. Jis remsis ex ante įvertinimu, kuris leis įvardinti jų poreikius ir paskui numatys konkrečius tikslus, kurie ir apibrėž reikalingą intervenciją. Ten bus numatyta parama ūkininkų pajamoms, susijęta parama, atsieta parama, parama investicijoms ir aplinkosauginiai veiksmai. Taigi reikės pasiekti tam tikros sanglaudos tarp ES tikslų, tikslų, kuriuos išsikels e, valstybės narės ir e, tų reikalavimų, kurie bus taikomi naudos gavėjams. Valstybės narės numatys daugumą saistančių reikalavimų ūkio lygmenių. Dar vienas aspektas, kur galima e, siekti supaprastinimo, yra nustatyti atitinkamas atitikties taisyklės, kol kas jos yra nustatomas ES mastu ir valstybėms narėms sunkiai įgyvendinamos. Taigi, komisija neturėtų ūkininkams taikyti nereik, e, nereikalingų prievalių. Šiuo atveju komisija atidžiai žiūrės, kaip valstybės narės gali ir vengs e, per nelik didelio reguliavimo uh, arba numatyto reguliavimo, kabutėse, pagerinimo. E, ieškosime įvairių galimybių, kaip supaprastinti ūkininkų darbą, tame tarpe pasinaudo, pasinaudojant ir naujausiamis technologijomis, įskaitant ir palidovinės technologijas. Pane pirminkė, paminėsiu dar keletą komunikato aspektų Aš e, žinau jaunųjų ūkininkų problemą, su kokiom kliūtim jie susiduria įsikurdami šioje pramonėje. Mes žinome, kad tik tai 6 procentai ūkininkų ES yra jaunesni kaip 35 metai. Tuo tarpu 55 yra 55 ar vyresni. 2013 metų reformos metu buvo įvesti įvestos išmokos jauniesiems ūkininkams kaip papildymas prie tiesioginių išmokų. Pereitais metais 280 tūkstančių ūkininkai galėjo gauti tokias išmokas ir jų bendra vertė yra 3 milijardai. ES audito rūmai savo specialioje ataskaitoje vis tik neseniai pasakė, kad tiesioginė parama ne visada remiasi tinkamų vertinimų ir ne visada atitenka tiems jauniems ūkininkams, kuriems labiausiai reikia. Trūksta koordinavimo, taikant išmokas jauniems ūkininkams e, dirbantiems e, abiejose ramščiuose. Todėl manome, kad būtent valstybės narės geriausiai gali naudotis tokiamis priemonėmis kaip e, mokesčių sistema, paveldėjimo teisė arba žemės reglamentavimas. Taigi, dirbdami drauge ir nuosekliai ES ir valstybės narės, ko gero, gali geriau sukurti tinkamai pritaikytas schemas paremti jauniesiems ūkininkams. Yra ir dar viena problema, kurią reikėtų paminėti. E, ji dažnai vadinama e, proporcija 80-20. Tai praktiškai reiškia, kad 20 procentų ūkininkų gauna 80 procentų visų tiesioginių mokėjimų. Tačiau e, istorija dar nėra pilna pasakius vien tik tai. Reikalas tas, kad apie 72 procentai tiesioginių išmokų yra išmokama ūkiams, kurių dydis nuo 5 iki 250 hektarų. Kitaip sakant, juos galima laikyti šeimos ūkiais. Dar daugiau, e, apie pusę naudos gavėjų yra ūkininkai, kurie turi e, mažiau kaip 5 hektarus. Taigi, mums atrodo, kad e, galima būtų galvoti apie išmokų viršinės ribos nustatymą, degresyvinės išmokas arba daugiau dėmesio skirti e, vadinamosiams perskirstimo išmokoms užtikrinant taip pat, e, kad parama būtų teikiama tikriems ūkininkams, kurie dirba tam, kad iš savo ūkininkavimo galėtų pragyventi. Žinoma, paskutinis e, Europos, Sąjungo, e, Europos komisijos pasiūlymas buvo atmestas e, įstatymų leidėjų. Taigi čia jums bus proga pabandyti dar kartą. Vis tik, jeigu visai sąžiningai kalbant, devynios valstybės narės jau 16 metais taikė viršutinę išmokų ribą, o viena ketina tai padaryti. Toliau yra ir dar vienas principas. E, reikia užtikrinti lygybę tarp visų sąjungos narių, didelių ar mažų, rytuose ar vakaruose, pietuose ar šiaurėje. Tai paminėjo ir komisaras Junkeris, apžvelgdamas ES padėtį. Žinoma, reikia atsižvelgti į tokius dalykus e, kaip uh, atitinkami e, darbo jėgos kaštai arba žemės kaina. Aš trumpai paminėsiu dar keletą sričių, apie kurias smulkmeniškai nekalbėsiu. Mes manome, kad e, BŽUP gali labai daug padaryti, e, kurdama e, E, darbo vietas ir atgavindama kaimo vietovės. Žinau, kad e, daug kas iš jūsų e, labai domisi mūsų iniciatyva, kuri vadinasi Smart Village arba pažangus kaimas. Ir iš tikrųjų mes galime patikrinti, kad draugė su komisarė Kretu mes stengsimės tokiems veiksmams suteikti paramą. Daug reikia nuveikti, e, gerinant e, kaimo vietovį infrastruktūrą, konkrečiai kalbant apie plačiajuoščio interneto prieigą. E, Draugė su komisaru Miodas mes ketiname paspartinti šį darbą. Kaimo vietovių poreikiai turi atsispindėti mokslo tyrimų darbo atvarkėje ir inovacijų politikoje. Būtent šitoj srity dirba komisaras Moedas. Turime užtikrinti, kad visi ūkininkai galėtų naudotis e, konsultavimo paslaugomis, e, kad galėtų susitikti su e, aukštos kvalifikacijos konsultantais ir gauti iš jų konsultacijas planavimo ir kitose srityse. Mums reikia taip pat neužmiršti tokių problemų kaip tvari žemės ūkio gamyba, tame tarpe atsižvelgiant į sveikatos, mytybos, e, maisto atliekų ir panašias problemas. Pavyzdžiui, didesnį dėmesį reikia skirti antimikrobiniam atsparumui. Mes turime taip pat užtikrinti, kad e, maistingi produktai, e, vaisiai ir daržoviai būtų labiau prieinami mūsų piliečiams. E, šioj srityje dirbame drauge su komisijos nariu Andriukaičiu. Taigi, reformuojant VŽP nuo pagrindinio kurso nukrypti E, neketiname. Todėl e, aš e, tikiuosi, kad per diskusijas jūs atsižvelgsite į mano keltus klausimus ir tai padės suformuluoti komisijos atsakymus. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. O dabar pereisime prie diskusijos. Klausimai, atsakymai. Prašyčiau neviršyti jums skiriamo laiko. Galit stebėti laikrodžius monitoriuose, kiekvienam po dvi minutės. Pirmiausia, koordinatoriai. Albert Des. Albert Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat labai dėkoju komisijos nariai Phil Hoganui už tai, kad jis atėjo šiandien čia į komitetą ir pristato dokumentą, kurio mes visi labai ilgai laukiame. Ir su juo siejame labai daug lūkesčių. Sutinku, kad revoliucijos žemės ūkio politikoje nereikia. Reikia paprasčiausiai ją pakoreguoti, kai tai, reikali, kai tai būtina. Jūsų pasiūlyme, mano nuomonė, yra gerų minčių. Ir mes parlamente stengsimės viską tik papildyti nes e, paprastai dokumentai parlamentą pasiekia šiek tiek kitokio negu pirminis pavydalas. Bendroji žemės ūkio politika yra ES, Europos integracijos proceso vienas iš, viena iš pagrindinių politikų ir aš pats, taip jau atsitiko, šioje srityje dirbu nuo pat darbo Briuselėje pradžios, tai yra man neatsiejama mano kaip ūkininko uh, gyvenimo dalis. Ir galiu pasakyti, kad čia dabar jau yra padaryta labai daug. Tačiau šiek tiek skeptiškai vertinu per daug didelės nacionalinės atsakomybės e, nustatymą šiai sričiai. Mesgi kalbame apie bendrąją žemės ūkio politiką ir turime pasirūpinti, kad jeigu valstybėms narėms šioje srityje suteiksime daugiau atsakomybės, neiškraipytume konkurencijos valstybių tarpe ir valstybių viduje. Taigi užtikrinkime, kad žemės ūkio politika išliktų bendra. Taigi kalbėjimo laiko man skirta nedaug, bet aš tik noriu paprašyti, kad finansavimas žemės ūkiui visuomet yra kritikuojamas, nes sakome, kad beveik 40 procentų ES biudžeto išleidžiama žemės ūkiui. Pasakykim aiškiai visuomeniai ir garsiai. Jeigu e, žemės ūkis iš tiesų gautų tiek finansavimo iš Briuselio, kiek yra numatyta, vaizdas dabar Europoje būtų kitoks. Suma, kurią mes skiriame, yra pateisinama, nes žinome, kiek yra pasiekta ir kiek, e, nus, kiek yra gerovės sukurta piliečiams. Ačiū ir mes su jumis kelis mėnesius bendradarbiausim dabar. Ačiū. Noriu Jums pasakyti, kad Ponas Širhuba atvyko. Pone Širhuba, e, ji yra buvusi Europos parlamento narė, e, šiandien atvyko pasiklausyti mūsų posėdžio. Pirmininkas linkė jai gerų naujų metų. Ponas Artui, biudžeto komiteto pirmininkas atėjo. Sveikinu jūs čia. O dabar žodis ponui Andriu. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarė už pristatymą. Aš labai greitai pabandysiu išnekėti, kadangi laiko turime daug. Keletas klausimų. Pirmiausia, jūs e, kalbėjote apie supaprastinimą. supaprastinimą. Man patinka jūsų nauja vizija, jūs e, išlaikote bendrą požiūrį E, bet jūs atskiriate tam tikrus tikslus tam, e, ir priemonės, jeigu gerai supratau. Jūs sakote, kad e, tikslai turi būti atskirti ir išlaikyti bendrijos lygyje. Toliau subsidiarumo lygyje viską turi gyvendinti valstybės narės. Aš manau, kad tai yra labai įdomu. Ir kalbant apie šią reformą, Ir dar norėčiau apie žalinimą keletą žodžių pasakyti dėl e, maitinimosi e, klimato e, e, kitų dalykų. Norėčiau, kad šitie dalykai būtų e, nuolatos keliami kalbant apie žemės ūkį, taip pat apie darbo vietų kūrimą. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų darbas čia nebuvo bereikšmis. Dėl rinkos klausimų e, faktiškai niekas čia nesikeičia. E, galėtų kažkas pasikeisti, bet niekas nesikeičia. E, taigi tam tikras sąlygiškumas. Vienas tik tais dalykas, sakykime, galima atsakyti į tas problemas, su kuriamis susidurėme, ypatingai pieno srityje, bet tam reikia peržiūrėti teisės aktus. Tie kiti e, dalykai, e, priemonės, kurias siūlote, irgi gali pasitarnauti. Yra tam tikrų priemonių, e, kurios turi būti įgyvendinamos visose valstybėse narėse. Ir dar dėl migracijos aš manau, kad reikėtų nueiti dar toliau, reikėtų didesnės sanglaudos ypatingai kalbant apie kaiminystę, e, čia e, dėkoju. Ačiū, turiu panas Nikolson. Labai ačiū. Pirmininkė, visų pirma noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad parengtas toks komunikatas. Komisija iš tiesų labai plačiai tarėsi su žemės ūkio sektoriumi šioje srityje ir buvo galima įtraukti labai daug pasiūlymų ir idėjų, bet ir jūs komisijos nariai ir aš puikiai žinom, kad ne darbo pradžia yra svarbi, o jos rezultatas. Todėl mes dabar su dideliu susidomėjimu stebėsime, kaip reikalai rutuliosis. Aš prisimenu ankstesnius atvejus, kai mes kalbėjome apie žemės ūkio politikos kūrimą ir matau, kokie buvo rezultatai pasiekti. Vienas klausimas, kurio neišvengsime komisijos nariai, yra biudžetas. Žinia, breksitas turės labai rimtų padarinių ES biudžetui. Net jeigu planuojama, kad Junktinė karalystė duos 50 milijardų e, išeidama, e, netiek jau daug tie pinigai pagelbės. E, net be tos e, juodosios skilės, kuris susidarys po breksito, žemės ūkio biudžetas susidurtų su vis didesniu spaudimu ir kontrolė. Man patiko jūsų komentarai apie Briuselio kišimasi, bet e, galim pasakyti, kad yra nekarta buvę, kai Briuselis įkišdavo, prisiminkime tuos e, draudimo fondus, bet e, supraskime, kad ne tik, ne, ne Bruselis kaltas, greičiau nacionaliniai politikai e, interpretuodami ir įgyvendindami įstatymus prikuria problemų. Aš galiu pripažinti, taip, Junktinė karalystė traukėsi, ir, bet labai svarbu, kad laikyti stiprų žemės ūkio ir maisto sektorių ir Junktinėje karalystėje, ir ES po breksito yra nepaprastai svarbu. Galiu Jums priminti, kokia svarbi buvo žemės ūkio įtaka aplinkosaugai Labai daug pavyzdžių galėtumėm pateikti. Ateityje šiuo klausimu gali dar iškilti nemažai sunkumų. Ir aš sutinku su to, ką Albertas pasakė dėl 40 procentų biudžeto. Jo pastebėjimas buvo labai teisingas ir reikalingas. Prisiminkim, kiek truko paskutinis procesas. E, ir pagalvokim, kiek dabar viskas užsitęs. Ar jūs įsivaizduojate, kad bus įmanoma susitarti per tą laiko tarpą, e, kad jūs pasiektumėt savo rezultato. Aš atsiprašau, kad negaliu šiandien iki posėdžio galo išbūti, bet aš tikiuosi jūsų atsakymą išgirsti. Pani posio Miller. Ponas Miller. Herzlichen Dank. Pone Miller. Ačiū komisijos e, nariai, ačiū už jūsų prezentaciją. Taip, Europa norėti, nori tikslų, nori mechanizmų, strategijų, norime viską supaprastinti, sukurti gerą sprend, bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Viskas skamba labai gražiai. Tai turi suteikti daugiau judėjimo laisvės valstybėms narėms. Bet jeigu aš galvoju apie savo valstybę, kyla kitoks klausimas. E, dirbama yra labai komplikuotai. Ir pagalvokite, pavyzdžiui, apie strateginį planą ir e, suprasime, kad BŽUP susiduria su nemažai problemų. Labai svarbu, kad mes neiškraipytumėm konkurencijos. Pagalvokit apie tai, kokių e, standartų aplinkosaugai, gyvūnų gerovė yra nustatyti valstybėse narėse. Ir pamatysite, kad skirtumai ES viduje yra milžiniški. Taigi kaip tą problemą išspręsti? E, kaip galime užtikrinti, kad ES nebūtų uh, tokios nereikalingos konkurencijos. Na ir dar vienas konkretus klausimas. Visi sutinkame, kad reikia padėti MVI. Bet tuo pat metu jūs sakote, kad parama gali būti teikiama tik tai realiems ūkininkams. Tiems žmonėms, kurie, pavyzdžiui, turi 40 karvių ir e, jiems tos papildomos pajamos yra labai reikalingos, e, tokios paramos gauti gali būti sunku. E, realių tokių ūkininkų Vokietijoje mm, bus netiek ir daug galų galia, jeigu pradėsim viską žiūrėti. Praeitą savaitę per Vokietijos televiziją buvo laida apie gyvūnų gerovę, apie tai, kaip gyvi e, gyvūnai yra vežami į skerdiklas. Tam, toje televizijos laidoje buvo pateikta daug skaičių. Ar tikrai tiesa, kas buvo parodyta tose, toje laidoje. Ar tikrai tiek daug gyvų gyvūnų yra vežama į skerdiklas? Jeigu taip vyksta ES, tai kaip mes galime reikalauti, kad kas kitas laikytųsi mūsų įstatymų, jeigu mes patys nesugebame savo taisyklių dėl gyvūnų gerovės tenkinti. Nemanau, kad galėtume leisti e, eksportuoti gyvus gyvūnus į trečiasią šalis taip pat. Tai yra nepriimtina. Jūs, komisijos nariai, turite tuo pasirūpinti. Mes turime ieškoti galimybės apsaugoti ūkininkus. O tie didieji vežikai daro, ką nori, e, nepaiso visai gyvūnų gerovės sveika standartų. Senor Hogan. Dėkuoju. Jūs čia Jūs čia sakote, kad tai yra sėkmės istorija, norėčiau papasakoti, kam ir kur čia sėkmė. Nes 2013-2013 metais išnyko trečdalis nedidelių ūkių ES, man tai, atrodo, man tai netrodo, kad būtų sėkmės istorija. E, labai sensta žmonės dirbantys žemės ūkija, šioje, šiame komitete mes pastoviai apie tai kalbate, e, trūksta atsinaujinimo tarp kartų E, gyvenimas apskritai kaime. Šiais metais matėme ir e, dažnai matome, e, kaip Portugalijoje, Galicijoje dega miškai. O tai taip pat kyla dėl to, kad BŽUP įgyvendinama netinkamai. Kainos, žemės ūkio darbuotojų sunkumai išgyventi. Man atrodo, kad visa tai tikrai e, ne, nenukrito iš dangaus, reikia kritiškai pasižiūrėti, iš kur atsirado tokios pasiekmes BŽUP, kodėl mes priejome prie tokios padėties. Taip pat man atrodo, kad e, Europai nebūtinai reikia visus maitinti. Labai įdomi mūsų paragrafas čia yra. E, Europos Sąjunga yra didžiausia eksportuotoja maisto produktų pasaulyje. E, e, dar <clears throat> intensyvesnis Europos dalyvavimas leistų Europai dar daugiau eksportuoti, kad, būtų, kad geriau gyventų vidutinė viso pasaulio klasė. E, pone komisarė, kur solidarumas? Kodėl besi, besivystantis E, žmonės, e, kodėl e, besivystančios šalys taip pat negalėtų gaminti, darb, gaminti žemės ūkio produkto. Prašau taip pat atsakyti į šitą klausimą. Trečia, Europos Sąjungoje kuo daugiau bus eksporto, tuo mažiau bus pajamų, jūs tą žinote. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ką darysite, kad pradėtų veikti instrumentai, kurie užtikrintų teisingą kainą. Taip pat tą pačią progą norėčiau pasakyti, kad mūsų, kad man trūksta tiesiog, na, sakykime, raktinių žodžių. Negi jau viršėjau laiką. Taip, taigi man trūksta žodžių, e, rak, tokių kaip e, e, geros kainos, e, ekologija, maitinimas, klimatas. Klimatas turi būti stiprios žemės ūkio politikos centre. Ačiū. Labai ačiū. Aš nenorėjau jūsų nutraukti, nes aš jūs visuomet nutraukinėjau, <laughs> o šį kartą jūs kritikavote mūsų politiką. Ponas Hosling. Gerbiamas komisijos nariai, klausiausi, ką jūs sakėte, bet vis dar nesuprantu, ko jūs norite pasiekti. Vokietijos laikraščiuose Šiandien buvo pilnas straipsnių sakančių, kad Europos komisija pirmiausia siekia žalinimo politikos ir nori renacionalizuoti BŽUP. Ar tokios ir yra pagrindinės jūsų reformų idėjos? Sakote, kad renacionalizacija leis atsikratyti biurokratijos. Aš sutinku su ponė Müller valstybės narės pačios apsunkino dar labiau galuti, paskutinę reformą. Ne komisija tokią sudėtingą reformą sukūrė. Ir jeigu jūs sakote, kad leisime valstybėms narėms daryti tą, ką jos nori, tai ta pati Europos politika bus įgyveninta 28 skirtingais būdais. Nemanau, kad tai turėtų būti mūsų lozungas. E, žinoma, antrajame ramšyje, ramstyje yra dalykų, kuriuos galėtumėm palikti valstybių narių uh, atsakomybei, bet esmė šios politikos turi likti europinė. Išvardinote labai daug tikslų, bet vienas iš jų buvo susijęs ypač aktyviai su paskutiniu reforma, tai yra ekologinė pusė. O kaip bus su biologinė įvairovė, kaip juos e, nuostadas įgyvensime? Per paskutinę reformą buvo nustatyti biologinės įvairovės tikslai, bet šiandien apie juos visai nekalbėjote. Sakote, kad žemės ūkis turi būti palankesnis e, mūsų Mm, pastangoms sumažinti e, klimato efektą sukeliančias dujas, bet aš nelabai supratau, kaip tas bus galima padaryti. Kalbėjote apie skaitmeninimą, taip, gerai, bet e, negalime skaitmeninimu visų problemų šiandien išspręsti. Tuo tarpu dabar atrodo, kad e, skaitmeninimas suteiks tai stebuklingą formulę visoms, visiems galvosukiams išspręsti. Aš nemanau, kad e, tai bus vienintelė išeitis ateityje. kalbėjote apie viršnės ribos nustatymą. Ar apie tai iš tiesų kalbama pasiūlyme, kalbėjote apie geresnį paskirstimą, ar iš tiesų bus pateiktas geresnis pasiūlymas, kol kas to nematėme. Taigi, mano nuomonė, čia trūksta tokių konkrečių detalių. Ką konkrečiai jūs ketinate įgyvendinti? Šis dokumentas e, yra e, labai e, įtakingas, išsamus ir mums gali būti labai sunku parlamentai kolegas įtikinti, kad komisija e, nori elgtis tai, būtent taip, kaip ten parašyta. Komisijos narys Zūlo. Mario, quando ho letto il titolo della sua comunicazione, futuro della. Ponas komisarė, kai perskaičiau jūsų e, komunikato pavadinimą, maisto ir žemės ūkio ateitis, labai apsidžiaugiau matydamas tuos žodžius kartu. Tariau savo, kad galų gale komisija prieėmė šios dalykus užrimta. Bendra žemės ūkio politika ir, ir maisto politika, viskas bus kartu, bet kai pradėjau skaityti tą komunikatą, tai nieko neradau apie maistą. Visiškai nieko norėčiau pasakyti, jau beje ne vieną kartą galėjau tą pasakyti, e, iš ES yra tikimasi e, struktūruotos ir plačios maisto strategijos, kad nebūtų ES priklausoma nuo trečiųjų šalių ir, ir nuo eksporto, nes pirmiausia, mums reikia maisto. Štai dėl to mums reikia tokios strategijos, kuri atsaky, atsilieptų į tą didžiulį iššūkį, jį atremtų. Kaip veikti E, e, kad, kad būtų maisto ir nebūtų įtakojamas arba būtų mažiau įtakojama aplinka. Tai turbūt reikėtų dar irgi pasižiūrėti į vartotojus, ko jie nori, kaip juos patenkinti. Tačiau aš norėčiau jūsų paklausti, ar galima bus išspręsti nutukimo problemas, maisto švaistimo problemas, uh, Man atrodo, kad mes tiesiog turime šiek tiek pakeisti kryptį ir pereiti prie tikros strategijos, kad e, būtų žmonės šviečiami ir turėtumėm tokį žemės ūkį, kurio, e, kuris nepriklausytų nuo didžiųjų įmonių interesų. Taigi norėčiau dar kartą paprašyti jūsų komisarė, pasinaudokite progą. Ir norėčiau dar jūsų paklausti, ar jūs paste, kuriate BŽUP piliečiams ar didelėms įmonėms? Merci, Norėčiau iš karto pasakyti, kad mane e, liūdina kai, kurie, kai kieno žodžiai, taip pat ir pono Des, kuris e, e, žemės ūkio kompetencijas iš valstybių narių perkelia Europos Sąjungai. Tai yra išdavystė. Kai jūs kalbate apie sėkmingą BŽUP, tai 2016 metais buvo du Dvi savižudybės per dieną žemės ūkio darbuotojų. Štai koks, kokia yra sėkmė tos BŽUP. Taigi ta būt, būsimoji BŽUP būtų žalesnė, eksportuojanti, supaprastinta, e, e, su puikiai veikiančia ekonomika ir panašiai. Tai aišku yra bendras pristatymas, tačiau čia išiškė didžiuliai skirtumai tarp senų valstybių, tokių kaip Prancūzija, e, tų valstybių, kurios įstojo neseniai ir tokių valstybių, kurios dar tik tais galvoja įstoti kaip Ukraina. E, taigi daug, daug, daugėja e, kontrolės, mažėja paramos, o tai žemdirbiams yra nepakeliama. Taip pat Merkosūro šalyse kai kurių yra, buvo kilę skandalų. Pavyzdžiui, Brazilijoje buvo E, už, uždrausta e, importas Rusijos. Norėčiau, kad reikėtų liautis baigti, e, liautis dėrėtis dėl laisvos priekybos susitarimų, nes mūsų rinka tampa per daug priklausoma. Jau, jūsų politika jau dešimtmečius e, ragina ūkius e, plėsti, ir e, naikinti mažus ūkius. Prancūzijoje, pavyzdžiui, mūsų teritorija atmirusi visa ir dabar, kai jūs e, kalbate apie migracijos politiką, nes jūs e, jau kalbėjote apie tai, kad reikia migrantus apgyvendinti kai kuriuose teritorijose. Ačiū. Dėkoju. Kaip ir numatyta, Dabar norėčiau paprašyti komisarą Hoganą, kad atsakytų į, į koordinatorių pastabas, o tuomet tęsime diskusiją ir parlamentarai galės pasisakyti. Ponas komisarė, prašau. Dar noriu pasakyti, kad turime svečių salėje, kuris, kuriuos pakvietė De Castro ir ponė Maginės. Taigi Sveikiname visus atvykusius, jūs dalyvaujate ypatingai svarbiame posėdyje ir įdomiame, kuris vyksta Europos parlamente. Visus sveikinu atvykusius ir suteikiu žodį komisarui. Thank you, uh, Mr. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Keletas kalbėjusių, uh, tame tarpe ponas Des paminėjo tą naują įgyvendinimo uh, modelį ir apie e, BŽP išlaikymą ES lygmenyje. Aš savo pastabose ir sakiau, to, tokios ir yra mūsų intencijos. E, mes ES lygių, e, taip kaip ir dabar, apibriešime pagrindinius tikslus, paskui paklausime valstybių narių, kaip uh, jų manimų reikėtų tuos tikslus įgyvendinti, tada iškelsime konkrečius tikslus ir apsispręsime dėl to, kokiom priemonėm tai padaryti. Rinkos priemonės, kitos priemonės ir instrumentai, kuriuos šiandien turime, kurie veiksmingai veikia 15-16 metais, sprendžiant problemas e, dėl kai kurių e, rinkų ir toliau tęsis. Gal konkrečiai to nepaminėjau, bet tai išliks. Taigi e, daug kas minėjo, kad svarbu išlaikyti bendrąją žemės ūkio politiką. Aišku, tie planai, kuriuos teiks e, valstybės narės, turės būti patvirtinti Europos komisijos, kad nebūtų iškraipyta konkurencija ir vieningai veiktų bendroji rinka buvo paklausta apie mūsų galimybę padėti ūkininkams jiems iškilus sunkumams. E, tuos dalykus ir sprendžiame per omnibus dokumentų rinkinį, e, koreguodami konkurencijos įstatymus, e, numatydami tam tikras pajamų paramos priemonės. Ir žinoma, tiesiekuros pasiūlymuose mes numatystume priemonės, e, kurios padėtų ūkininkams išlikti e, labai nenuspėjimoje situacijoje. Iš tikrųjų, labai daug visokių katastrofų, klimato kaitos dėka ir, ir taip toliau egzistuoja, jos niekur nedings ir mums reikės ieškoti, kaip reaguoti, panaudojant savo finansinius išteklius ir padedant valstybėms narėms. Reikia pasakyti, kad kaimo plėtros politika labai veiksmingai suveikė tose valstybėse, kurios nukentėjo nuo tokių gamtos katastrofų. Ir e, iš tikrųjų tai leido paskirti ūkininkams pakliūsiems į bėdą papildomą finansavimą tokiuose šalise kaip e, Portugalija, Ispanija, Italija. Ponas Nikolsonas, iš tikrųjų jūs matėte daug e, įgyvendintų reformų Na, o a, kur link mes nueisime, galų gale juk apspręs ne kas kitas kaip teisės aktų leidėjas. Tai a, mes tiesiog norime remtis pagrindiniais principais, a, remkimės omnibuso pasiūlymais, trys institucijos puikiai rengia tuos dokumentus ir tai įrodo, kad jeigu yra gera politinė valia ir lankstumas, mes galime pasiekti gerų rezultatų biudžeto scenarijai sunkus, e, bet e, aš paprasčiausiai e, nenorėčiau apie pinigus kalbėti BŽUP reformos kontekste, kol dar neatėjo kalba apie daugiametę finansinę programą. Aš žinau, kad jūs puikiai lobiaujate savo valstybėms norėjams ir toliau tą darysite, ypatingai pasiteldami savo finansų ministrus. Toliau, e, mm, jeigu e, pavyks mums e, tinkamą pasiūlymą pateikti iki šios kadencijos pabaigos e, laiku, tai tada esu tikras, kad galėsime pasiekti ir gerą rezultatą. Neina kalba apie revoliucinę politiką, kaip kad 13 metais. Aš minėjau, kad daugiau kalbame apie evoliuciją. Ir kai tik tai teisėkuros pasiūlymas bus pateiktas, aš tikiuosi, kad pradėsime sėkmingai dirbti. Uh, Kitas kolega paminėjo gyvūnų gerovę. Gyvūnų gerovė komunikate paminėta e, septynis kartus. Aš nežinau e, nieko apie tą jūsų minėtą televizijos programą. Galiu tik tai jūs patikinti, kad mes sprendžiame tos klausimus, mes turime finansinę programą kuri suteikia valstybės narėms galimybės tas problemas spręsti, mes stebime. E, Tai, e, bet žinoma, tai pirmiausia mano kolegos pono Andriukaičio kūruojamas rytis. E, kitas dalykas, kad e, vienas receptas visiems e, ne visada gali išspręsti atskirų valstybių narių konkrečias problemas. Būtent todėl mes galvojame, kad reagavimas turi būti rengiamas vietoje Aišku, kad e, ūkininkai Suomijoje tam tikrose politikos rytyse e, reaguos truputį kitaip negu ūkininkai Graikijoje. Ta ES įvairovė kaip tik ir nulems, kad valstybės narės gaus daugiau lankstumo priderinti esančias e, programas. Aš taip pat nenorėčiau pasakyti, kad yra kažkokių problemų dėl to, dėl kažkokių finansavimų problemų e, tiems ūkininkams, kurie tik iš dalies dirba ūkininkais žemės ūkija. Ar jie pilną dieną ar e, dalį dienos dirba, bet jeigu jie dirba, jie gali susilaukti paramos. Žinoma, mes turime pažvelgti į valstybės narės, uh, E, ir pažiūrėti, kaip e, neteikti tų išmokų žmonėms, kurie jų nenusipelno, kad jos atitektų tiems, kuriems labiausiai reikia. Toliau. Apie e, tam tikrą finansinę paramą tiems žmonėms, e, kurie e, pavyzdžiui, paveldėjus žemę iš tėvų galėtų pradėti ją dirbti. Reikia galvoti, kaip e, daugiau paramos numatyti jauniems žmonėms ir juos paskatinti. E, kaimo plėtros ispa, e, politika Ispanijoje, Portugalijoje iš tikrųjų gana greitai padėjo išspręsti kilusias krizės. Žinoma, turime žiūrėti ir aplinkos politiką, pažiūrėti, kaip ji yra interpretuojama, ypatingai miškingose vietovėse, kai kalbama apie miškų valdymą, pavyzdžiui, e, užtikrinant, kad, pavyzdžiui, gyvūnai galėtų ganytis e, e, pievose, kuriuose auga ir medžiai. E, taigi reikia pakankamą dėmesį ES ir e, miško tvarkymui. Dabar dėl kainų aš nesu visiškai e, tikras, kad galėčiau e, visiškai sutikti su jumis. E, apie 300 e, eurų už karvę susijėtos paramos, pavyzdžiui, tai yra gana ženkli parama e, pieno sektorėje. Aš e, žinau, kad jūs pasakote prieš prekybą, bet e, čia negalėčiau su jumis sutikti. Praktiškai mes iš tikrųjų su Afrikos sąjunga veikiame solidarumo dvasioje. Ir e, pereitais metais mes pirmą kartą parengėme dokumentą, kuriame atspindime, kaip žemės ūkis galėtų padėti spręsti pagrindinių migracijos priežasčių problemą. Afrikoje. Ir e, e, eksportas iš Afrikos šalių, kuris siekia iš tikrųjų didelės apimtis, e, prisideda prie tam tikrų migracijos problemų Afrikoje sprendimų. Nairobija, tiesą sakant, e, Mes e, e, siekdami e, padėti Afrikai ir besivystančiam šalims atšaukėme eksporto subsidijas sąjungos ūkininkams. Bet matau, kad jūs tų dokumentų neskaitėte. Jeigu būtumėte skaitęs, būtumėte tai pamatęs. Jūs, ponas Hauslingai, irgi neskaitėte mūsų dokumento. Jeigu būtumėte skaitęs, tai tikrai suprastumėte, kad mes nekalbame komunikate apie BŽUP renacionalizavimą. Neatsisakome taip pat ir klimato ir aplinkosauginių tikslų. E, nuo to laiko, kai aš pradėjau dirbti komitetu, daug žmonių ir e, e, šiame parlamente E, skundėsi dėl politikos sudėtingumo. E, ūkininkai dėl to skundėsi, e, auditorumai skundėsi. Ir niekas man nepasakė, kad aplinkosaugos politika, kuri buvo išsikelta, tinkamai pasiekė išsikeltų tikslų. O tai reiškia, kad reikia pokyčių. Reikia suteikti naują šansą tam. Taip, reikia pasitelkti Vokietijos ir kitų valstybių patirtį e, tinkamai įgyvendinant e, aplinkosaugos politiką. Pasiremkime e, valstybių narių patirtim šitoj srity. ES tada gali perimti ir net patobulinti tuos planus, nes mums reikia tokios politikos, kuri remtųsi e, konkrečiais tikslais ir kuris siektų konkrečių rezultatų. Toliau, 24 puslapį komunikate kalbame apie mytybą, apie sveiką mytybą, apie tokių problemų kaip nutukimas sprendimą. Taigi ir jūs, e, e, ponas e, parlamento nary, neskaitėte mūsų dokumento. E, taip, e, vartotojai nori e, aukštos kokybės maistingų produktų, bet reikia taip pat pripažinti, kad tokių produktų eksportas taip pat yra labai svarbus, sukuria darbo vietų, prisideda prie verslo ir taip toliau. Taigi turime galėti ir prekiauti, tik tai tai turime daryti atsakingai. Taigi, tai svarbu ir vartotojams, ir ūkininkams. Ponas Vazu, e, mano pastangos e, artimiau bendrauti su valstybėmis narėmis kaip tik ir turėtų pašalinti tas baimės, kurios kyla e, dėl e, įvairiausių komisijos patikrinimų ar inspekcijų. Iš tikrųjų, e, e ponas Andrėjau ir ponas Des ir jūs nekartą apie tai kalbėjote. Aš e, čia atspindžiu kaip tik kai kuriuos iš jūsų būkštamų, kai kalbu apie naują modelį kai aš sakau, kad reikia sumažinti atitikties taisyklių skaičių, orientuotis į rezultatus. Manau, kad tai pažango žingsnis. Dabar e, mesgi kalbame apie e, migracijos esminės priežastis, o ne atvirkščiai. Jeigu mes e, savo mokslo žinias ES paskirsime tam, kad padėtume Afrikos ūkininkams, O 60 žmonių, 60 e, procentų žmonių Afrikoje priklauso nuo žemės ūkio, tai žinoma, tokiu būdu prisidėsim prie to, kad tie žmonės nemigruotų, o pasiliktų tenai, Afrikoje. Bardzo dziękuję. Zgodnie z zapowiedzią. Labai ačiū. Kaip e, sakyta, dabar periname prie kitos klausimų grupės iš salės. Dabar po vieną minutę galite teikti klausimus. Ponas De Castro pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui, gerbiamas komisijos nariai. Aš dokumentą skaičiau. Aiškiai iš karto galiu pasakyti. Ir man tiesą sakant, nekilo bejonių dėl to, ką kiti kolegos sakė dėl galimo renacionalizavimo. E, jūs sakėte, kad tai yra sėkmės istorija. Galbūt taip ir yra, bet e, problema ta, kad yra daug nepatenkintų ūkininkų ir daug e, Junktinės karalystės ūkininkų balsavo už Brexit, nes galvoja, kad BŽP yra per daug sudėtinga. Jeigu jūsų komitetas komunikatas e, iš esmės keičia Europą, Europos pobūdį. Europa tampa e, paskatų Europą, o ne sankcijų Europą. Ir tokiu būdu bus atlyginama už elgesį, kuris yra geras, tai yra galvojama apie aplinkos apsaugą ir panašiai, vietoj to, kad būtų tik baudžiami ūkininkai, kurie nepaklūsta Europai. Uh, E, jeigu taip yra, tai šis komunikatas būtų labai geras ir mes tenksimės padaryti viską, kad tai taptų tikrąją Europos politiką. Tokiu būdu ūkininkai e, išeis į pirmas gretas ekonomikoje. Aš girdėjau m, mm, pona Des ir Mišel Dantao, e, kurie omnibus e, buvo proceso dalyviai ilgą laiką. Kitas dalykas, apie kurį jūs kalbėte savo komunikate, tai jauniai ūkininkai. Čia mes padidinome paramą Rizikos valdymas, pritaikant daugiau iniciatyvų, žmonių išlaikymas prie žemės yra nepaprastai svarbus. Tas iniciatyvas turime stiprinti. Ir man atrodo, kad mes galime dirbti kartu. Gerbiamas komisijos nariai, nepamirškit, kad 15 mėnesių reikėjo, 15 mėnesių, kad omnibusas būtų, omnibusas būtų prastumtas. Mums pavyko tą padaryti ir aš labai tikiu, kad šiame komunikate bus atsižvelgta į diskusijas mūsų komitetuose. Bet e, aš e, galiu tokį skaitmeninį pasiūlymą e, pateikti tik tai tada, kai bus suvirškinta tas, ką aš, apie ką čia kalbėjau, panas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš tikiuosi, kad naujoji bendroji žemės ūkio politika bus sažininga ir sudarys vienodas konkurencinės sąlygas visiems bendroje žemės ūkio rinkoje. Taip pat manau, kad joje turi būti ir numatyta sažiningos kainų grandinės mechanizmai. Na ir norėčiau parodyti, kaip šį rudenį atrodė Lietuvos laukai. Tai maždaug apima kažkur tai apie 20 procentų Lietuvos teritorijos. Na ir kaip šiandieną atrodo technika, kada dirba tuose laukuose. Tai iš tikrųjų manau, kad e, ūkininkai patys nėra pajėgus įspręsti tokių klausimų ir be valstybės paramos, be ES paramos, be, be solidarumo, e, na, didžiulė dalis žmonių paprasčiausiai bankrutuos ir jie negalės išgyventi. Tai manau, kad e, su Lietuvos ir kaiminių šalių ūkininkai sulauks deramos paramos e, ši, už šitą situaciją ir naujoje bendroje žemės ūkio politikoje turėtų būti deramas pagalbos krizių ir nelaimių atveju mechanizmas. Ačiū. Melo. Sr. Comissário, neste momento Portugal atravessa uma das piores secas dos últimos anos e, a par desta seca, como sabe, vivemos tempos de insegurança. Gerbiamas komisijos nariai, Portugalijoje irgi buvo stichinių nelaimių, žiaurūs gaisrai nuniokojo žemės ūkį, žuvo daug žmonių, o dabar dėl sausros žemė tapo praktiškai nenaudojama sunku išpra... išlaikyti gyvų, gyvūnus, neturim kuo jų šerti. Nuo balandžio mėnesio nelijo ir jau dabar labai didelė dalis žemės ūkio kultūrų dar nenuimtų gali būti nurašytas. Ar įsivaizduojat, kokiu išskirtiniu priemonių galėtumėm pritaikyti tokiamis išskirtinėmis aplinkybėmis? Antras dalykas. Kalbant apie e, BŽUP strateginį planą, ar jūs galvojate, kad dėl jo negalų gale nebus iškraipyta konkurencija ir jos poveikis vidaus rinkai? Ar mes nerizikuojame paversti BŽUP mažiau bendra negu buvo iki šiol, mažiau bendraja politika negu buvo iki šiol? Ir paskutinis klausimas, ar nemanote, kad dėl jūsų vizijos dar labiau bus sudėtinga įgyvendinti naujas kontrolės tikrinimo priemonės? E, tai būtų tik dar daugiau biurokratijos ūkininkams, kas yra, nėra gerai. Aš pats pasisakau už subsidiarumo principą, labai entuziastingai jį genu. Ar galėtumėt konkrečiau pasakyti, ką darysite, kad sumažintumėte skirtumus tarp e, paramos teikiamos valstybėms narėms, kad sumažėtų tie skirtumai tarp išmokų. Zmilačiai, mūvyčiai, podsumuje, končia į pusę, jeszcze po minutį. Jūs sakote, kad baigėte, bet jūs ir toliau tęsėte savo pasisakymus. E, Ačiū pirmininkė, aš sveikinu tokį komisijos pasiūlymą, manau, kad tai yra geras pagrindas tolimesnei diskusijai. Tai yra toks komunikatas, kuris mums siūlo sprendimą, kad BŽP būtų su uh, paprastinta ir supaprastintas e, žemdirbių gyvenimas. Taip pat norėčiau pasveikinti e, tiesioginių e, išmokų pertvarkymą, tai bus labiau subalansuota procedūra. Tiesiogiai gaunama parama neis vien tik tai stambiems ūkininkams. nustatyti ribas e, tiesioginėms išmokamkoms, įvesti paramą e, vidutiniams ir smulkiems ūkininkams, viskas yra labai gerai, e, tai yra mums prioritetai, reikia atskirti pradedančius ir jaunus ūkininkus. Primenu, kad jūs jau mums buvote žadėjęs padaryti taip, kad kreditų palūkanos būtų harmonizuotos visiems Europos valstybių žemdirbiams. Aš norėčiau paklausti, kokį mechanizmą pritaikysite, kad BŽUP ir toliau iš tikrųjų liktų bendra žemės ūkio politika Europos Sąjunga, Sąjungoje. Ačiū. Ponas komisarė, mes visai neseniai kalbėjome apie audito rūmų ataskaitą apimančią 2005-2013 metus. Tuo metu jūs dar nebuvote atsakingas už žemės ūkį. Tačiau šio e, pranešimo e, rezultatas buvo labai neigiamas. Pirmiausia, e, buvo kalbama apie ūkių nikimą, daugiau negu 4 milijonai ūkių išnyko mažų, maždaug tūkstantis per dieną, įsivaizduojate, bet to buvo minima senėjimo problema. 80 e, procentų žem, e, ūkininkų turi daugiau negu 80 metų. Jeigu ir toliau tęsis proce, toks procesas, jeigu ir toliau viskas taip vyks, tai e, Europos Sąjungoje bus labai nekokia padėtis su maistu. Ar jūs manote, kad Europa turi kovoti su tokiomis tendencijomis? Ar jūs nemanote, kad BŽUP e, reikalinga sanglaudos politika? Um, read... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš skaičiau uh, jūsų dokumentą. Ir 40 puslapį mus turbūt pribloškė grafikas kuris parodo skirtumus tarp vidutinių ūkio pajamų valstybėse narėse lyginant su pramonės e, vidutinėmis pajamomis. E, kai kuriais atvejais e, vieną trešdalį te gauna ūkininkai. Jeigu tai nepasikeis, tai žinoma, nepaskatinsime jaunų žmonių pradėti ūkininkauti, e, neprikviesime jų prie žemės ir neišgelbėsime taip pat ir kaimo bendruomenių. Taigi turime užtikrinti, kad visų pirma jie gautų geresnę kainą už savo produkciją, turime numatyti būtiną paramą būtent tiems žmonėms, kuriems jos labiausiai reikia. Ankstesnėme E, dokumento variante tarsi buvo ketinama pasiūlyti tam tikrą ribą nuo 60 tūkstančių iki 100 tūkstančių, bet dabar e, galutiniam variante to nebeliko. Jeigu mes tų dalykų neišspręsime, tai neišspręsime ir problemos. Taigi, ar e, jūs, komisarė, prižadote, kad gražinsite BŽP sažiningumą, kitaip sakant, ar padėsime žmonėms, kurie vos vos suduria galą su galu. Ponas Huitema. Dėkoju, ponė komisarė, sveikinu jūsų komunikatą. Jis yra geras ir įdomus. Man patinka mintis, kad politika turi būti labiau orientuota į rezultatą. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad tai, ką dabar turime, turime požiūrį pagrysta priemonėmis. Taigi vienas receptas visiems nustatomas Briuselyje, betgi e, situacija visose valstybėse narėse vis kitokia. Aš labai tikiuosi, kad e, galėsite surasti naują sistemą, e, atsisakius kryžminės paramos, susijimo, žalinimo ir panašiai. E, ir pakeisti tai e, tokia sistema, kuri, e, taip sakant, daugiau lemtų paramą negu kad nuobauda ūkininkui. Noriu paklausti, kaip atsižvelgiate į pačią ūkininko patirtį ir žinias? Kaip suteikiame jam atsakomybę už išsikelto tikslo pasiekimo? Man atrodo, kad e, dabar e, valstybės narės, ES visokias priemonės numato, reikia, kad pats ūkininkas tas priemonės formuotų. Pone Hazekamp, e, dėkoju pirmininkė, ačiū komisarui. BŽUP metams bėgant. Uh, atnešė nemažai aukų, taip sakant. Bio įvairovė nukentėjo, aplinka dėl įvairiausių, pavyzdžiui, problemų susijusių su mėšlo ir taip toliau. Dar vienas dalykas. E, kalbėjote apie gyvūnų gerovę, sakote, septynis kartus tai paminėta. Tačiau jeigu gyvūnų gerovė, e, jeigu suskaičiuosime, keliuose sakiniuose ta gyvūnų gerovė yra paminėta, neskaitant e, skirelių pavadinimų, tai pamatysime, kad tik tai du kartus. E, taip, reikia tobulesnių gyvūnų gerovės reglamentavimo aktų. Sakote, kad BŽUP e, tampa išmonesnė ir draugiškesnė aplinkai, bet aš su tuo sutikti dėja negaliu. Ponas komisarė, jūs kalbėjote apie tai, kad viskas paprastinama, modernizuojama, e, viskas yra labai pagirtina, tačiau kalbant apie mažinimo perspektyvas, kai mažinamas biudžetas, E, politinius pasirinkimus leisti pasidaryti pačioms valstybėms narėms yra šiek tiek rizikinga, e, kaip ir nustatyti aplinkosaugos tikslus. Visa tai e, suskaldys vieningą rinką. Mes girdėjome apie E, įvairius instrumentus, kurie skirti kriziai suvaldyti, rizikai suvaldyti, įvairias darbo grupės, e, apie e, BŽUP bendrą biudžetą, jūs išsakėte daug ambicijų žemės ūkiui ir BŽUP, ūkininkai negali kiekvienais e, metais gyventi tokioje situacijoje, kai yra daugiau problemų negu sprendimų. Mums reikalinga tikra, vieninga, integruota politika. Be ŽUP įgyvendinant mes neturėsime kokybiškų produktų, kurie maitintų žmonės. Todėl sunku nuslėpti mano nusivylimą, kadangi trūksta jūsų komunikate Europos žemės ūkio uh, E, ūkio vizijos, bet jūs galite tikrai būti tikras, kad mes e, prisidėsime prie šio darbo, bent jau aš tai tikrai. Ponas Jar. Ja, dank. E. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Toks požiūris atrodo patrauklus. Daugiau lankstumo ūkininkams, nebetaikomas vienas principas visiems, Bet porą sąlygų turime nustatyti. Reikia veiksmingų priemonių, kad mes atsikratytume e, valstybių e, narių ypatingų lengvatų ir kad valstybės narės neprimestų savo e, nuostatų. Turim būti drąsesni. Kurgi tie žalieji tikslai nustatyti antrajame ramstie? Kalbame apie aplinkosaugos priemonės, aplinkosaugos ramstie. O mano klausimas toks, kas bus, jeigu tikslų nepasieksime? Ar bus baudų valstybėms narėms, ar vėl nukentės ūkininkai? Šiame sandoryje reikia tiesiu, sąžiningai paskirstyti tiesioginės išmokas, bet privalo atsižvelgti į valstybių narių skirtumus. Net ir vienos valstybės viduje yra ūkininkų, kurie gauna 75 eurus už hektarą ir tokių, kurie gauna 600 eurų už hektarą. Viskas labai skirtinga. Todėl aš e, prašau jūsų, e, kad e, aš, aš dėkoju Jums už tai, kad patobulinote pranešimą. Mes 700, netgi daugiau pakeitimų patikėm ir aš tikiuosi, kad mes naudingai padėjome Jums. Ačiū. Gal netiek daug iš tikrųjų. Pane Šrajer. Ačiū pirmininkė. Man patinka mums pateiktas pasiūlymas. Ir čia lygiai kaip ūkininkų posėdžiuose. Niekas nesugeba susitarti, niekas su nieko nesutinka. Puikia kompanija. Ūkininkai yra linkę uh, ūkininkauti. Jie nori atsižvelgti į ekonominės sąlygas, į gyvūnų gerovę. Jau ir taip jie daug reikalavimų turi taikyti, biologinė įvairovė yra e, nu, reikalavimai pagal nacionalinės nuostatas. O kaip ateityje visą tai skaičiuosime? Kaip žmonės iš tikrųjų gaus pinigus? Nes dabar 80 procentų nueina kažkam kitam, o tik 20 procentų tenka ūkininkams. Jūs kalbėjote apie subsidijos aukščiausias ribas. E, sakėte, kad tūkstantis, šimtas tūkstančių eurų turėtų būti nustatyta, bet yragi ūkininkų, kurie turi tūkstančius hektarų. Jie turbūt e, padalins tuos ūkius į smulkesnius, kad gautų daugiau pinigų, kad mes galime iš tikrųjų užtikrinti, kad viskas būtų sąžininkai paskirstyta. <clears throat> Dabar jau mano eilė. Ačiū ponė pirmininkė subsidiarumas ir strateginių sprendimų prieimimas suteiktų valstybėms narėms labai daug įgaliojimų. O klausimas būtų toks, kai kalbate apie lankstumą, ar kalbate apie pinigų perkelimą iš vieno e, ramščio į kitą, tarptų trijų, ar tai iš tikrųjų palengvins finansavimą, ar tai nėra akivaizdžiausias BŽUP nacionalizavimas? Kitas dalykas, valstybėms narėms teks daugiau atsakomybės, jos turės būti skaidrės, skaidriau dirbti, viešiau dirbti. Bet jeigu jos tikslų netenkins, kas bus atsakingas, valstybė narė ar ūkininkas? Kas gaus e, baudą, valstybė narė ar ūkininkas? O gal komisija? Jeigu valstybė narė bausite, kaip? Fondus atimsite? Ar e, nuo to nenukentės ūkininkai ir e, galvijų augintojai? Na ir dar norėčiau, kad paaiškintumėte, kas yra tie perpaskirstimo uh, kas yra tos perpraskirstimo išmokos. Perskaičiusi apie tiesioginių išmokų apribojimus, jų sumažinimą, ką dabar darysime įvedę tą perpaskirstimo metodą? Ką tai iš tiesų reiškia? Ar tai bus perpaskirstoma valstybių narių viduje, ar tik tai tarp dalies ūkininkų, ar tarp skirtingų valstybių narių? Dar vienas dalykas - kalbėti apie migraciją. Taip, demografinis iššūkis. Bet e, e, ar nemanote, kad visomosios pagalbos pinigai turėtų būti greičiau mokami, pavyzdžiui, bendradarbiavimo politikai. Tai būtų naudingiau. Ponas Karinovskis. Dėkoju, komisarė. Mes girdime įvairiais politiniais lygiais, kad e, kitoje biudžeto perspektyvoje bus numatytas aligiškumas biudžete. <clears throat> Aš galiu tokią situaciją įsivaizduoti, tačiau man sunku įsivaizduoti, e, kad e, ūkininkai turės visas tas pasiekmes pakelti. Dėl kažkokios valstybės narės vienos, kuri pažeistų ES taisyklės. Jeigu tokia mintis, e, jeigu jūs būtumėte ūkininkas ir tokia mintis kintųsi savo kelią, tai jūs tikrai priešintumėtės. Uh, E, At, kitas klausimas. Valstybėms narėms yra paliktas tam tikras e, lankstumas, lyg, kaip ir kalbant apie e, paskirstimą lėšų tarp pirmo ir antro ramščio, atsižvelgiant į įvairias sąlygas, tiek nacionalinės, tiek, tiek kitokias. Aš norėčiau išsiaiškinti, kokia jūsų nuomonė šią temą. Mes labai nekantriai laukiame atitinkamų teisės aktų. Eh, muchas gracias, presidente, señor komisario. Ačiū. Labai įdomus pasiūlymas šis komunikatas, pasiūlymas įdomus ir labai platus, labai produktyvus žvilgsnis į ateitį, tačiau aš norėčiau paklausti, kai kokas man kelia abejonių tas e, didesnis subsidiarumas, jūs kalbėjote apie įvairius tikslus e, ir panašiai, bet mane neramina vidaus rinkos rezultatas. Yra aišku bendri standartai, tačiau yra ir didelių skirtumų tarp valstybių viduje ir mm, bendro finansavimo galimybės suteikimas. Man labai rūpi tas subsidiarumas, kaip ten su juo iš tikrųjų yra, taip pat mm, kaip ten su uh, E, rinkos instrumentų pakeitimu. Kalbama daug apie rinką, tačiau apie instrumentų pakeitimą nieko nekalbama. E, apie, aišku, labai gerai, kad e, kalbama apie tai, kad reikės nutraukti E, nelegalias praktikas ir panašiai, tačiau apie instrumentus kalbame labai mažai. mažai. Aš norėčiau paklausti, ar jūs komisijoje ginsite BŽUP, BŽUP biudžetą? Aš, pavyzdžiui, Ispanijoje visada prašau savo vyriausybės, kad būtų padaryta daugiau. Bet, kaip sakė ponas Otingeris, e, daugiau E, daugiau resursų nebūtinai dar reiškia, kad viskas pagerės. Ir ar įmanoma pateikti teisinio, teisės akto pasiūlymą birželį, e, kad būtų viską galima patvirtinti iki 2019 kovo? Ar manote, kad visą tai įmanoma? E, kas, kas atsitiks su ekologiniu žemės ūkiu? Kas atsitiko su ekologiniu žemės ūkiu, irgi buvo kažkas patvirtinta po trijų metų laikotarpio, bet aš manau, kad patvirtin... aš manau, kad šiaip ar taip to, ką jūs siūlote, patvirtinimas yra labai sudėtingas ir sunkus. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju komisarė už pranešimą. Mes matome čia įvairius įdomius elementus. Daug kartų apie viską jau esame šnekėję. Palyginta buvo su vandens pagrindų direktyva, kur yra numatyta tikslai ir valstybėms yra numatyta e, laisvė viską įgyvendinti. Tačiau aš manau, kad mes visai pagristai nuogastaujame dėl bendro finansavimo, o taip pat dėl įgyvendinimo. Ir tuos nuogastavimus kažkaip reikėtų išsklaidyti. Iš, iš Dėl BŽUP mes e, rengiame visai neblogus dalykus, tačiau kai viskas vyksta praktikoje, kai mūsų tekstai permalami, kai, kitos, kai kiti generaliniai direktoratai pasiima dalį BŽUP pinigų, mes jau nebe, nebeturime tokios, tokių didelių galimybių. O jūs siūlote tokią sistemą, sistemą, kad būtų kiti direktoratai, e, kurie visko rūpintųsi, E, BŽUP politika e, kenčia e, dėl aplinkosaugos politikos. Mes norėtumėm, kad būtų tai išlaikyta BŽUP. BŽUP yra BŽUP. Ir jeigu mes norime kažką atnaujinti, kažką daryti, reikėtų pasižiūrėti taip pat ir į kitus uh, bet dėje mes nesirėmėme geromis praktikomis. Nematau jūsų tekste nieko e, apie breksitą ir apie krizės valdymą, kai kalbėjome apie omnibusą. E, jūs sakėte, kad e, kalbėdami apie kitą BŽUP kalbėsime apie tai, tačiau dėja apie tai nebuvo pradėta jokios kalbos. Maginės. Pone Maginės. Um... Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū komisarui. Keletą kartų reikia perskaityti e, tą pranešimą, kad įsigilintume į detalės. Ta ir darysime. Aš noriu paklausti, atsižvelgiant į dabartinės bazinės išmokas ir e, žaliasias išmokas, ar jūs išlaikysite tai, ar jūs sakote, kad e, žalinimo išmokas apspręs valstybė nariai. Sakysim, ar bus atsižvelgiama į žemės kokybę, ar tai apspręs e, galutinius rezultatus. Kitas klausimas susijęs su atsakomybė. Mes e, nuolat e, skundžiamės komisiją, valstybės narės irgi skundžiasi, kad komisija per neliks smarkiai kontroliuoja O šitas komunikatas tarsi daugiau atsakomybės e, suteiks valstybių narių lygių. Dabar bus įdomu pasižiūrėti, ar jos iš tikrųjų prisims tą atsakomybę ir tinkamai įgyvendins, kas reikalinga. Dabar atrodo, reikės iš naujo apibrėžti, kas yra tikrasis aktyvus ūkininkas. Ar tą darys valstybės narės, ar kas kitas. Aš esu e, tikra, kad jeigu iškils problemų su didelėmis išmokomis, tai jas gaunantis visada suras būdą, kaip apeiti nuostatas, pavyzdžiui, e, pasamdydamas kažką kitą ar taip toliau. Taigi reikia tą dalyką spręsti ES lygių ribojant išmokas. Ponas Sarasantos. Dėkuoju. E, džiugu, kad kalbama apie žemės ūkio veiklos įvairinimą. Jūs paminėjote žiedinę ekonomiką, kalbėjote apie jaunimo užimtumą, apie BŽP gebėjimą prisiderinti prie ateities iššūkių. Tačiau, kai kalbam apie rizikos valdymą, komisija turi garantuoti, kad rinkos iškraipimai nepadarys žemės ūkio gamybos negyvybinga, neįmanoma. Reikia labai aiškios pozicijos dėl finansavimo ir kofinansavimo, kalbant apie tiesiognės išmokas. Tarsi pirmojoje versijoje dokumento tai buvo, o dabar nebėra. Dabar dėl kaimo plėtros norėtųsi, kad tai labiau papildytų kitas politikas. Jūs kalbate apie kitų politikų įtaką kaimo bendruomenėms. Kaip tas derinimo, įvairių politikų derinimo mechanizmas veiks praktikoje? Dėkuoju, ponė e, pirmininkė, smagu matyti, kiek daug susirinkus, paprastai šitą salę tuštoka, matyti apie kažką svarbaus kalbame mes šiandieną. E, aš manyčiau, kad galima būtų e, buvę pasiekti apie tai, e, ką jūs kalbėjote, pajamų sąžiningas paskirstimas, išmokų ribojimas ir taip toliau. Visą tai mes būtume galėję pasiekti ir anksčiau. Jeigu jūs dabar sakote, kad daugiau valstybės narės turės galių, tai kas sustabdys tas valstybės narės e, nuo iškraipimo tos politikos, kaip ir jos ir dabar yra padariusios. E, žinome, kad, e, pavyzdžiui, mano paties valstybėje vyriausybė turėjo įvairiausių galimybių, milijonus eurų, bet nesugebėjo jų tinkamai panaudoti. O dabar matome situaciją, kai kai kurie E, ūkininkai už vieną hektarą gaus 700, o kiti tik tai 160 eurų. E, taigi, kas sustabdys tai, kad tai neįvyktų ir ateityje? Jūs kalbate e, apie žalinimą. E, tos išmokos tarsi jūsų žodžiais tariant, e, paremtos žeme. Bet tik tai tais atvejais, kai valstybės narės tuos išmokas e, suvienodino. Airijoje taip nėra. Ten viskas remiasi istoriniais duomenim. Taigi, ar žalinimo išmokos pirmajame e, ramstyje išliks ir kas sustabdys valstybių vyriausybės, kad jos neiškraipytų tos politikos? kolega, turiu su jumis nesutikti. Jūs čia sakėte, kad salė paprastai tuščia. Nežinėkit mūsų, gal vieną kartą taip ir buvo atsitikę. Ponas Dorfman, dėkuoju. Pirmininkė, ačiū komisarė. Jūsų dokumente kai kurios idėjos tikrai labai įdomios, biurokratijos mažinimas. Čia reikia, aišku, naujų požiūrių, E, aplinkosaugos priemonių permastymas taip pat reikalingas. E, ir tiesą sakant, to, tie pasiūlymai, kuriuos jūs šį kartą teikite, pirmą kartą iš mūsų pusės buvo pasiūlyti prieš septynerius metus, bet kol kas nieko neišėjo. Jūs dokumente kalbate apie e, gamintojų organizacijas, kuriams atitenka nemažas vaidmuo, ypač vaisių daržovių sektoriuose. E, Bet e, ko aš nerandu, tai naujas požiūris e, išmoko apskaičiavimui pirmajame ramstyje. Kaip jau čia buvo minėta, išmokas kartais apskaičiuojamos remiantis istoriniais duomenimis, pavyzdžiui, 17 metų senumu. Taigi 27, 27 e, e, metais mokėsime pasiremdami 2010 e, metų duomenimis. Na ir žinoma, reikia konvergencijos ir valstybėje narėje, ir tarp valstybių narių. Ponas komisarė, jūs kai ką slepiate. Prieš savaitę atsiuntėte man tokį dokumentą, kur nebuvo punkto 4.2. Šiandien mes tik tais gavome šitą punktą. Savo, savo pristatymę taip pat nešnekėjote nieko apie 4.2 punktą. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, tačiau apie tai nenorėjote kalbėti, kadangi jis yra vienas iš labiausiai politizuotų. Siūlėte gerinti BŽUP vystant, vystant e, migrantų prieimimą vietinėme lygmenyje. Ar tai yra jūsų BŽUP sėkmė? Manau, kad tą tvirtinti yra tikras skandalas. Jūs norite e, pasiūlyti nusižudžiusius e, ūkininkus, ūkininkus migrantais, bet jūsų pačių politika yra savižudiška. Šiandien, komisarė, aš sakau, kad jūs esate visiškai netitinkantis žmonių lūkesčių žmogus. Mes nenorime migrantų ir jokių būdų jų nenorime kaime. No, ale sporo pracy mamy jeszcze w rolnictwie. Pan poseł Nekow. Iš tiesų žemės ūkėje dar lieka daug darbo. Дава някои насоки, които ще дадат глътка надежда на фермерите в Европа. Комисарė, Iš tikrųjų, komunikatas e, tiesia tam tikras gairės, kurios e, suteiks šiek tiek laisvės ES ūkininkams. E, tačiau ankstesnė komunikato versija kalbėjo apie tai, kad BŽOP turėtų ir toliau mažinti skirtumus tarp paramos vidurkį esantį atskiruose valstybėse narėse. Dabar kalbama e, visai kitokią formuluotę, Kalbama apie skirtumus tarp valstybių narių, kiek tai susiję su parama. Aš manau, kad ES visi ūkininkai turėtų gauti tą patį finansavimą per naująją finansinę programą. Mes laikomės visi tų pačių teisės aktų ir būtų nesažininga neremti tų valstybių narių, kurios įstojo 2004, 2007, 2017 metais vienodai. Tai ar jūs komisijos nariai galite patikrinti, kad sulauksime vienodo finansavimo? Pone Hoibuch. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū komisarė. Kalbate apie naujo tipo BŽUP, tikslų apibrėžimas, o paskui valstybės narės galvoja, kaip juo, jų pasiekti. Problema ta, kad ir anksčiau esam apibrėžę tikslus, bet niekada jų ir neįgyvendinome. E, valstybės norės ir dabar jau turi e, balsą, apsprendžiant programas, e, žalinime, pavyzdžiui, bet jos jų neįgyvendina mums reikia bendrų standartų. Negalime palikti viso to valstybių narių užgaidoms. E, nemanau, kad viskas funkcionuos, jeigu neturėsime labai konkrečių tikslų, e, labai gerų rodiklių, geros stebėsenas ir paskui gerų nuobaudų. mes matome, kad ir pereitą kartą viskas prasidėjo pakankamai gerai, bet paskui viskas prasiskėdė ir rezultatų nesulaukėme. Ponas Branin, ačiū ponė pirmininkė. Visų pirma, turėčiau atsiprašyti. Atsiprašau, kad pavėlavau ateiti ir negirdėjau jūsų kalbos, bet pasiteisinsiu tuo, kad buvau dviem aukštais aukščiau ir pirmininkavau posėdžiui dėl uh, žemės ūkio ir miškininkystės e, žinia, 9 procentai ES e, teritorijos yra skirta žemės ūkio e, miškininkystėj, tai yra naudinga vandens kokybei, biologiniai vairoviai, sveikatos poreikiams ir ataskaita, kurią paskelbėme neseniai, aš jums duosiu kopiją, Agroforestry for Europe, vadinasi, tik 50, ten yra pateikiama 50 pavyzdžių, kiek naudos šis rytis atneša Europos Sąjungai. Tačiau man buvo labai įdomu išgirsti iš savo padėjėjo, kuris čia klausės jūsų kalbos, kad e, jūs sakėte, jog Bruselis nebediktuos, kiek medžių turi būti pasodinta viename hektare. Aš manau, kad tai atveria duris E, žemės ūkio miškininkystiai ir atėjus laikui, pribrendus momentui, aš jums e, nupirksiu gineso bokalą, kad galėtumėm kartu aptarti, e, kas leidžia užauginti geresnės kokybės miežius, iš kurių yra pagaminamas geresnis salus. Aš manau, kad geriant ginesą galim rasti ir įdomesnių dalykų, negu apie miežius kalbėti. Kujėbi. Pan poseł był organizatorem tego, tego spotkania, o którym. Labai ačiū. Jūs tą posėdį organizavote, tą posėdį, apie kurį jūs pats kalbėjote. Domnule komisar, apreciez dokumentul pe care ne l-ați. Uh, Dėkoju. Ponas komisarė, mes labai dėkingi Jums už dokumentą. Ačiū už paramą ūkininkams. Aš labai atidžiai išklausiau, kai kalbėjote apie tiesioginės išmokas. Jūs sakėte, kad tai yra žemdirbėms tarsi e, saugumo garantas. Ar galėtumėte pasakyti daugiau apie e, e, tiesioginės išmokas, palyginus jas su kitomis išmokomis? Aš girbė, girdėjau, kaip ponas Junkeris pasisakė tarp e, šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų lygybę. Norėčiau pasakyti, kad BŽUP taip pat turėtų mažinti skirtumus. Tačiau ar turėtų mažinti skirtumus, ar turi mažinti skirtumus? Nes tikrai man, mane labai neramina e, skirtumai tarp e, rytų ir vakarų išmokų, nors rinka yra vienoda. Kaip mes be pažiūrėtumėm į tas tiesioginės išmokas, ar jos ribotos ar ne, svarbiausia, kad e, ūkininkas galėtų gauti vienodas tas e, išmokas, kadangi jis veikia toje pačioje rinkoje kaip ir visi kiti. Jei leistumėte ir aš pateikčiau klausimą. Mūsų tikslai bendri. ir valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų parengta strategija, kaip bus įgyvendinti ES iškelti tikslai. Vėliau tos valstybės narių, valstybių narių parengtos nacionalinės strategijos turės būti patvirtintos komisijoje. Kokie bus pagrindiniai kriterijai? Ar bus e, duodama nurodymų, kokie tie strateginiai planai turi būti, kad e, daugmaž vienodai tos strategijos būtų e, kuriamos, traktuojamos. Aišku, e, viską bus galima ir vėliau suvienodinti, bet aš išmanau, kad apie tą procesą galvoti reikia pradėti dabar. Dėl rinkos stabilumo, dėl krizių, dėl pajamų. Apie tai jūs daug nekalbėjote, bent jau mano nuomonė. dėl išorinių aplinkybių. Tai irgi yra problema, nes e, tai e, įtakoja BŽUP, ją suformuoja. Naujoji BŽUP bus pradėta įgyvendinti nuo 2021 metų. Liko treji pilmi, pilni metai. Per juos bus e, tvarkomas omnibus. Labai tikiuosi, kad jis supaprastins ūkininkų gyvenimą ir BŽUP bus lengviau priimama, lengviau gyvendinama. Mes visi sakome, kad reikia veiksmingos, e, labai tvirtos BŽUP. Bet suprasime, kad ta politika nėra tik tai pinigai. Atvirai kalbėkim vis tik, kaip ten bebūtų. Po Brexit iškils rimta pinigų problema. Ką darysim? ūkininkams bus mažiau pinigų, ar taip ir pasakysim, kad pinigų yra mažiau, ogi bus ir naujų iššūkių. Įsivaizduokim, kad tie nauji iššūkiai turės būti finansuojami iš sanglaudos politikos. Galbūt biudžeto kylė atsiradusi po Brexit privers mus labiau susimastyti, kažką daryti tai reikės. Brexit padariniai bus ne tik biudžete jaučiami, yra ir bendroji rinka ir daug kitų dalykų, kuries, kurie yra dabar sprendžiami Europos lygmenių. Taigi aš manau, kad spraga biudžete atsiradusi po Brexit galės būti užpildyta e, valstybių narių pinigais. Ir e, ją padė, padengti turės ne ES, bet valstybės narės, skirdamos įmokas BŽUP. Tam, kad e, Brexit, e, po Brexit atsirasų biudžeto skilė būtų užpildyta. Aišku, išlaikant mūsų konkurencingumą ir vengiant tokios padėties, kai turtingesnės valstybės uh, turim mokėti žymiai daugiau negu neturtingos, bet e, turim būti nuoširdus vieni su kitais kalbėdamiesi. Ar tikrai tikime, kad e, taryba padidins, sustiprins žemės ūkio biudžetą? Ačiū. Sudėtingi reikalai irgi turi būti aptarti. Tad atsiprašau, kad tokį klausimą pateikiau. The floor is yours. Thank you. Žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems kalbėjusiesiems. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad aš komisijos narys uh, esu neatsakingas už biudžeto reikalus. Kol kas dėl biudžeto aš pasakyti nieko, negaliu palaukti iki gegužės mėnesio, kada komisija pateiks biudžeto pasiūlymą tą progą viską ir aptarsime. Būtų labai gerai, jeigu aš jums galėčiau pateikti daugiau informacijos, bet aš to negaliu padaryti, nes galutinio sprendimo dar nėra. Daug klausimų buvo, ką darysime e, su biudžetu po Brexit. Jūs teisingai, pirmininkė, paklausėte. Kalbame, kad bus mažiau per metus 10 ar 12 milijardų Junktinės karalystės e, įmoka į bendrai ES biudžetą tiek siekia. Ar valstybės narės galės sumokėti daugiau negu dabar skiriama 1 procentą e, BNP ir tokiu būdu atsiras papildomų lėšų. Kitas dalykas - valstybių narių saugumo ir gynybės biudžetą ir galėsim nurėžti nuo jų. Greičiausiai man tai pranešimas dėl nuosavų išteklių turės būti įgyvendintas. E, jeigu mes to nepadarysim, papildomų, išlaidų, papildomų įplaukų nebus, reikės mažinti išlaidas. Tokia yra tiesa. Aš ūkininkams apie tai esu sakęs. Ūkininko organizacijoms tą nuolat kartoju. Per pastarosius metus atrodo niekas manęs negirdi, bet realybė yra tokia. Aš e, esu tikras, kad e, jūsų valstybės narės yra įsitikinusios, kad reikia gerai finansuoti BŽP. Jau trešdalis ES valstybių narių e, per pastarosius šešis mėnesius tą suvokė ir aiškiai kartoja. Ponas De Castro ir kiti kalbėjo apie krizių valdymą, rizikos valdymą. Tai yra labai rimta problema. E, gal prisiminkime, kad labai daug yra nuveikta rengiant omnibus reglamentą ir juo reikėtų remtis. Taip mes galėsime užtikrinti pajamų stabilizavimą, e, be to galime remtis gamintojų organizacijų galiomis E, prisiminkime, Prancūzijoje neseniai buvo priimtas labai rimtas sprendimas dėl konkurencijos teisės. Tai yra labai svarbus precedentas. Na ir draudimas, aišku, turi būti įtrauktas. Daugiau e, turime pasikliauti draudėjais, kad ūkininkai galėtų e, jei jų pagalbos tikėtis krizės atveju. E, kai kurios problemos e, sėkmingai jau buvo išspręstos ir mes galime tik tai jomis pasinaudoti kaip pavyzdžių. Aš nežinau, kaip bus su krizių rezervu, aš nežinau, ar bus e, specialus krizinis fondas greta BŽUP. Čia jau biudžeto reikalas. Bet aš suprantu, kad jūs visi sakote, jog reikia fondų krizėms, kurios karts nuo karto pasikartoja. Tai prisiminkim uh, sausras. Uh, E, Ispanijoje ar Portugalijoje, ar potvinius Baltijos šalyse ar Suomijoje. Tai yra rimtos problemos, tai yra krizės. Ir aš suprantu, kad reikia solidarumo su valstybėmis narėmis ir, ir ūkininkais per krizės apskritai su kaimo bendruomenėmis. Mes sėkmingai tą padarėme Italijoje, kai reikėjo uh, pagelbėti nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms. Uh, krizės valdymo priemonės E, Portugalijos narys apie tai kalbėjo. Aš pats lankiausi Portugalijoje ir aš mačiau, kas dedasi, bet mes dėja negalim duoti nurodymų orams. Galbūt e, kai kuriuose Portugalijos dalyse tas ir įmanoma padaryti, bet mes čia nieko negalime padaryti. Bet aš savo matėjimis mačiau, kad problema yra labai rimta ir mes su jūsų ministru apie tai kalbėjome ir galvojame, ką daryti. Jūs sakėt, kad šešis mėnesius nelijo, bet kai mes buvom lijo. Kai aš buvau Portugalijoje, tada lyjo, o jūs sakėte, kad nelyjo. Taigi, strateginis planas ir konkurencija vidaus rinkoje tai yra rimtos problemos, kad užtikrintume e, vidaus rinkos saugiklių išlaikymą ateityje. Mums e, reikės turėti bendrą žemės ūkio politiką ir ji turi išlikti bendra. Konvergencija irgi yra biudžetinis klausimas. Kuo daugiau pinigų biudžete, tuo labiau mes galėsime užtikrinti konvergenciją. Portugalijai tai irgi atneš naudos, aišku, priklausomai nuo to, koks sprendimas bus priimtas. Bet valstybės narės ir Europos parlamento nariai, pirmiausia valstybės narės, nes jos priima sprendimus, žino, kokia yra biudžetinė padėtis. Jos supranta, kad kuo daugiau mes galėsime užtikrinti konvergencijos, tuo daugiau mes galėsime pasiekti. Uh, aišku, nuomonės išsiskiria, kai kurios valstybės narės e, visai kitaip masto, kaip pasiekti galutinių rezultatų negu kitos. Pone Petro kalbėjo apie paramą jauniems ūkininkams jau ilgą laiką, daug metų yra jaunųjų ūkininkų gynėja ir darysime viską, ką galime, kad mm, e, kartų kaitai būtų suteikta pakankamai paramos. Jaunieji ūkininkai ar žmonės jau įsitvirtinę ūkininkavime uh, ar žmonės pasiekia pensijinį amžių, e, jie turi susilaukti paramos, bet mes turime užtikrinti deramą kaitą, tasą. Nauja sistema, apie kurią daugelis jūsų klausėte ir aš e, visiškai suprantu, kodėl jums tai rūpi Bet yra žmonių, kurie nesupranta. Aš kalbu apie tos žmonės, kurių čia turbūt šioje salėje nėra. Naujoji sistema reikalauja, kad regionai ir valstybės narės vykdytų eks ante vertinamą, e, e, e, vardintų savo poreikius ir tikslus ir priemonės tiems tikslams pasiekti. Intervencijos tiems tikslams pasiekti bus apibrieštos pagrindinėme teisės akte. Vokietijos atveju tai turbūt labai aktualu. Paramos atsiejimas, susietos paramos tiekimas investicinė parama, aplinkos sauginės išmokos, tai yra tik tai keletas iš įmanomų pagalbos priemonių. Viskas bus susijęs su komisijos e, veikla. Komisija turės viską patvirtinti. ES turi išsikelti tikslus, ir Europos komisija turi juos patvirtinti. Intervencijos bus pasirinkamos čia, bet tikslai turės būti apibriežti būtent valstybėse narėse. Tokiu būdu mes apsau, išsaugosime e, bendrosios žemės ūkio politikos bendrąjį elementą, bendrumo elementą. Tikimės, kad tokiu būdu aktyviau reikšys ūkininkai ir labiau prisidės valstybės narės. Bus galima, jie patys galės nuspręsti, ką pasirinkti. Ir e, kaip ponė Maginė sakė, kai mes kalbame apie subsidiarumą, valstybės narės pačios turi aiškiai pasakyti, ko tikisi iš bendrosios žemės ūkio politikos, ką jos gali su ją padaryti. Vokietijoje jūs turite 16 žemių, aš suprantu, su kokiais sunkumais susidurėte, bet uh, E, supraskit, kad Europos komisija lygiai taip pat turi dirbti su valstybėmis narėmis. Jūsų federalinis ministras ponas Šmitas kiekvieną mėnesį turi susitikti su žemių ministrais. Taigi jis puikiai žino, kaip yra sunku pasiekti struktūrinį požiūrį ir jisai žino, kaip struktūriškai reikia organizuoti Europos Sąjungos, Europos komisijos darbą. Ne visuomet ta veikla yra sklandi ir lengva, bet Vokietijoje regionių lygmenių subsidiarumas jau egzistuoja. Mes galime tik tai perkelti e, tą principą į valstybių narių ES tarpą. Galbūt netokiu mastu kaip Vokietija. Daug buvo klausimų dėl žalinimo. Pum, ką su juo darysim? Trumpas atsakymas būtų toks. Atsikratysim dabar galiojančios žalinimo sistemos. Mes tikimės, kad bus pasiekta griežtesnių, e, geresnių aplinkosauginių rezultatų sąlygų sistemoje jau yra nustatyta keletas. Tai yra tas kryžminis atitikimas e, žemės ūkio laktikoje ir žalinimas ir kai kurių dalykų dubliavimasis. Dabartinės demarkacijos linijos yra labai neaiškios kartais, todėl mes bandome viską su valstybėmis narėmis supaprastinti. Ir dabar valstybės narės pačios nustatys konkrečias sąlygas, kurios yra tinkamiausios jų ūkininkams ir tam tikros rūšies ūkininkams, ponė Des, įskaitant ir ekologiškus ūkininkus. Uh, E, vienas, skir, viena išimtis bus tik tai tiesioginės išmokos. Ten bus nustatytos atskiros valdymo taisyklės ir administracinė našta valstybėms narėms ir ūkininkams turės sumažėti. Naujos technologijos, kalbėjome apie palidovinių technologinių naudojimą. Ir mes e, galėsim tokiu būdu lengviau sukontroliuoti, kas vyksta. Nebereikės papra... siūsti žmonių į ūkius patikrinti. Technologijos tą galės padaryti. Jau dabar jos plinta, bet tikimės, kad po 2020 metų jų bus dar daugiau. Kitas dalykas, valstybės narės tada turės tik tai išsiaiškinti tą bazinę liniją, kurios pagrindų galime pritaikyti kitas neprivalomas priemonės. Taip mes išvengsime dubliavimas. Šiuo metu mes vykdome dviejų rūšių kontrolę. Vienas ES lygmenių, kitas valstybės narės lygmenių. Ta kontrolė turime racionalizuoti ir inspekcijų turi būti mažiau. Kontrolės masas turi sumažėti nuo 5 procentų iki 1 procento. Nauja palidovinė technologija leista padaryti. Taip pat reikia griežtesnių, toliau siekiančių ekologinių e, tikslų, klimato kaitos mažinimo tikslų. Mes prašome, kad valstybės narės pateiktų konkrečias priemonės, kurias Europos komisija turės patvirtinti. Aš daug kartų iš jūsų girdėjau, kad priemonės, kurias, nus, kurios nusprendžiamos Bruselėje, net neša naudos aplinkos labui. Todėl mes turime padaryti daugiau, turime e, kalbėti e, daugiau apie biologinę įvairovę, nuolat ilgam, daugiametės ganyklas ir daugelį, daugelį kitų dalykų. Europos komisija pateiks konkrečių pasiūlymų, kaip pasiekti tikslų specifinėse politikos rytise. Mes norime, kad valstybės narės suprastų, ko iš jų norime ir Europos komisija gali patvirtinti jų planus. Iš pono Kuzmiuko išgirdęs, kad daugiau pinigų galėtume perkelti iš sanglaudos į žemės ūkį, labai nustebau. Ir sanglodos politika ir žemės ūkio politika yra labai didelės Europos biudžeto dalis ir visą laiką dėl jų daug deramas. Bet aš ne, neprieštarauju, jeigu siūlot, kad daugiau pinigų turi būti paimta iš sanglodos fondų ir perkelta į žemės ūkio sistemą. Aš esu žemės ūkio komisijos narys, bet aš įsivaizduoju, kad bus valstybių narių, kurios kitaip į tai pažiūrės. Sažininkas išmokų paskirsimas, apie daug kas kalbėjo ponas Flanagan, ponai Kati ir kiti daugelis e, iš jūsų sakėte apie tai. Mes čia turime e, prieš akis dokumentą. Aš skaičių konkrečių dar neatsimenu, bet kaip sakiau, dėl biudžetinių problemų kol kas dar konkrečių skaičių negalime paminėti bet jau esame nusiteikę nustatyti išmokų viršutinės ribas, galvoti apie perpaskirstimą išmokų mažiems ūkininkams. Ir dėl to turės nuspręsti bendrėjai teisės aktų prieimėjai. Ir jūs nuspręsite, ar tos priemonės bus privalomos ar laisvanoriškos. Ir tada pradėsim kalbėti apie vidinės konvergencijos problemas ir priemonės. E, mes norime, kad e, pasirinktas darbo metodas būtų orientuotas į rezultatus, o ne į veiklos principą. Ponas Balzakam, jei neklystu, kalbėjo apie gyvūnų gerovę. Žemės ūkio politika pasikeitė jau vien tuo, kad mes pripažįstame, jo gyvūnų gerovė yra rimta problema. Ir mes apie tai kalbame daugelėje dokumentų ir ieškome sprendimų. Kita, į kitą ponę kreipiuosi. Visi jūsų paminėti tikslai bus sprendžiami ES lygmenį, ES komisija juos patvirtins. Aš tikiuosi, kad aš jūs nuraminau. Nekalbam apie BŽUP renacionalizavimą, ne. Mes stengiamės supaprastinti padėtį. Sutinku su ponu Jar, reikia uh, E, stengtis išvengti tų ypatingų palankių sąlygų kūrimo. Ypač jūsų valstybėje tokių dalykų daug matome, bet ateityje mes turėtume imtis aktyvesnio vaidmens, kad e, tokia nereikalinga biurokratija, e, su kuria susiduria ūkininkas, dinktų, kad mes galėtume efektyviau suvaldyti visas procedūras negu iki šiol. Ir ateityje mes turėsime galvoti, kaip tą aktyviau padaryti. E, tą galėsime nuveikti, tenkindami ES tikslus. E, Kas bus, jeigu tikslai nebus įgyvendinti? Me, ar mes kursime būtiną sankcijų sistemą? Tai yra susijęs su pinigais. E, jeigu mes praėjus daug metų e, reikalingų tikslų nepasieksime, mes turėsim galvoti, kaip sustabdyti išmokas. O kol valstybės tenkina tikslus, e, viskas elgsis, baigs taip, kaip susitarta. Mes norime užtikrinti, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami taip, kaip prižadama ir valstybės narės turi įgyvendinti tai, dėl ko susitarė. Nebūtinai čia kalbam, kad daugiau pinigų turės būti skirta migracijai. Mes čia matome žemės ūkio vaidmenį uh, E, šiame kontekste, politinėme kontekste, Europos investicijų, išorės investicijų programos kontekste. Praeitą savaitę Europos investicijų bankas ir ES dėl to e, dėrėjosi. Tai nereiškia, kad ES žemės ūkio pinigai pereis konkrečiai pagalbos Afrikai e, programas, bet mes galvojame, kaip surinkti daugiau pinigų, kad galėtumėm daugiau nuveikti Afrikoje. Dabar mes suprantame, kad Afrikos valstybėms galime perteikti daug patirties, galime daug duoti nemažai pamokymų, kad jos galėtų išspręsti problemas, dėl kurių kyla nelegali migracija. Tai yra rimta problema. Bet žemės ūkis čia taip pat gali atlikti labai svarbu vaidmenį. Žem, jeigu padėsime Afrikos žemės ūkiui, mes galime išnaikinti pagrindinės migracijos priežastis. Dabar atrodo, kad 60 procentų kai kurių Afrikos valstybių uh, E, ūkio yra žemės ūkis. Moteriai žemės ūkiai ir jaunimas ypač turi būti aktyvinami. Tai yra papildoma vertė. Ir jeigu mes suteiksim žinių, suteiksim patirties, tai kartu galėsim padėti Afrikai ir išspręsime uh, problemas žmonėms, norintiems auginti savo uh, žemės ūkio kultūras, uh, patiems prasimaitinti ir niekur nevažiuoti. Su valstybėmis narėmis uh, E, mes e, apie tai kalbamės ne su regionais, Europos komisija dirba e, nacionalinėje bazėje vadinamoje tiesiogiai su valstybėmis narėmis. Valstybės narės yra atsakingos už santykį su regionais ir jos pačios turi su regionais derinti planus. Pinigų judėjimas iš vieno fondo į kitą, iš vienos ilus į kitą. Kaip kad yra dabar, niekas nesikeis ir mes pasisakysime už pinigų perkelimą, jeigu tai tarnaus aplinkos apsaugai ir kovai su klimato kaita. Mes esame atsakingi už gamtos išteklių augą. Pone Agiljera, jūs klausėte labai tik klausimų dėl vidaus rinkos ir subsidiarumo. Aš įsivaizduoju, kad e, savo ankstesnėse atsakymuose jau daug ką jums išaiškinau. Aš galiu patikinti, kad e, naujoji sistema bus jums palanki. Kai jūs kalbėjote apie bendrą finansavimą, aš nelabai tikiu dėl to, ką jūs išdėsite E, bendras finansavimas iš pirmo ramščio. E, apmąstymų dokumente apie tai daug buvo kalbama, kai kurios valstybės narės apie tai kalbėjo, daugelis jų tiesą sakant. Taigi valstybės narės turės dėl to nuspręsti kartu su Europos parlamentu dėl ateities BŽUP finansavimo. Man atrodo, kad jūs e, iš pateiksiamų lentelių skaičių matysite, kas gaus naudos, kas bus grinėjai naudos gavėjai, kas bus grinėjai nuostolių patyrėjai. Toliau e, daugiau santykių maisto grandinės su, su Merkosur gerinimas. Mes esame parengę daug įvairių bendradarbiavimo dokumentų, galvojame, kaip geriau sureguliuoti e, prekybos reikalus ir aš tikiuosi, kad e, po kurio laiko ta problema dinks. <laughs> ir mes dabar turime galvoti apie rinkos priemonės e, krizių atvejais, kokias galėtume pritaikyti. Aš e, galiu pasakyti, kad kai su kolegomis bendrauju, aš suprantu, kad aš turiu 30 procentų biudžeto, bet visi kiti komisijos nariai irgi nori apginti savo dosie, savo e, atsakomybės rytį. Pasiūlymas yra tik tai viena E, šis pasiūlymas yra tik tai viena mano e, propaguojamos politikos dalis. Mes e, suprantam, kad dėl Brexit daug kas turės pasikeisti, turėsim labai daug visokiausių dalykų suderinti. Pone Dantan, jūs sakėte, kad visuomet kyla problemų dėl konsultacijų tarp tarnybų. Bruselėje ir valstybėse narėse komisija turi tarti su skirtingams institucijos, Žemės ūkio direktoratas turi nuolat palaikyti ryšį su kitais direktoratais. To neišvengsime. Kai kas ir skaitant ir jūs minėjo, kad e, reikia geriau bendradarbiauti dėl krizių valdymo, e, dėl e, stichinių nelaimių valdymo perskaitykit 17 puslapį ir ar 18 puslapį ir e, pamatysite viską aiškiau. Mes turime teisė kūrinį pasiūlymą, kuris gali būti ištobulintas. Mes galime pasiremti omnibusiu, daug yra padaryta ir e, krizių valdymo priemonės yra pakankamai geros. Pone Maginis, aš tikrai manau, kad konsultavimo mechanizmai pasiteisina, e, naujos technologijos pasiteisina Ir dabar valstybės narės teikia novatoriškų pasiūlymų. E, pačios valstybės narės turi galimybių pasiekti e, naujais būdais ekologinius tikslus, kurie yra iškelti. Ir e, maistinių medžiagų valdymo planai, pavyzdžiui, suteikia galimybę valstybėms narėms dirbti lankš, veikti lankščiai. Vienas iš Europos komisijos planų yra, kaip priversti valstybės narės įgyvendinti e, tikslus ir esame nesuteikiant nei vienoje valstybėje ypatingų sąlygų. Europos Sąjunga stengsis pasinaudoti skirtingų valstybių narių geriausios praktikos pavyzdžiais. Kas yra tikras aktyvus ūkininkas? Aš žinau tą apibrėžimą, bet mes dabar palikom pačioms valstybėms narėms, ką būtų galima padaryti geriau negu tie bendrėjai teisės aktų rengėjai Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad e, labai gerai jums ir jūs turbūt to džiaugiatės, kad valstybėms narės gražinom tą užduotį. Tie žmonės, kurie dirba žemę ir užsidirba iš ūkininkavimo, vietoj to, kad investuotų į žemės ūkį, tikrasis jų prioritetas turi būti dirbti žemę, ūkininkauti. Ypač čia galvojama apie e, jaunus žmonės. Pone Flanagan, aš jau kalbėjau apie viršutinės ribos nustatymą, bet jeigu tai bus privaloma, Jeigu tai bus privaloma, e, tas išmokos viršutinės ribos nustatymas, tai tada valstybės narės turės siekti galimybių viską teisingai išmokėti. Europos komisija stengsis pasirūpinti, kad tai vyktų sąžiningai. Aš suprantu, ką ponas e, e, Daf ir kiti kalbėjo dėl teisės išmokas. Mes viską įvertinsim ir aš žinau, kad bus ir išimčių pritaikyta ir mes nuolat kalbame apie išmokų sąžiningą paskirstimą. Pone Dorfmanai, dabartinės gamintojų organizacijos, mes remiame kooperatyvus gamintojų organizacijas ir kiek galime jiems padedame spręsti problemas. Stengiamės jiems suteikti daugiau darybinių galių. E, kažkas dar kalbėjo apie sąžiningą išmokų paskirstimą. Aš galiu pasakyti, kad mes darome, ką galime teisės aktais aš ir visa Europos komisija gegužės mėnesį teiksime biudžeto dokumentą. Bet aš jau dabar galiu pasakyti, kad pasakau už tai, kad pinigai pasiektų ūkininkus, o ne investuotojus. Nes ūkininkai turi būti pagrindiniai paramos perpaskirstos ar kitokios gavėjai. Jau dabar yra laisvanoriškų schemų vadinamųjų, kurios galbūt ir ateitie išliks laisvanoriškos. Aš nusėliau, kad pono Ferrando nėra čia. O jis man pasakė komentarą. Jis sakė, kad aš e, savižudybę įvykdžiusių žmonės, nusižudžiusių žmonės bandau pakeisti migrantais. Aš į tokius klausimus neatsakinėju. Aš paliksiu klausėję e, toliau maudytis toje neapykantoje, kurią jis jaučia. Aš suprantu, kad yra žmonių, kurie patenka į sudėtingas e, individualias aplinkybės. Ir tai nulėmė, nulėmė kartais labai nenumatytas, nenumatytus padarnius. Pone Hūner klausė, kaip nustatysime tikslus ir rodiklius, kurie pasiteisins. Tai yra išbandymas mums, kaip tų tikslų pasieksime. Mes stengiamės rinkti rezultatų ir veiklos rodiklius. Norime užtikrinti, kad planai, kuriuos pateikia valstybės narės Europos komisijai, iš tiesų būtų įgyvendinti. Mes turime kriterijus, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, kad tai būtų pasiekta. Taigi darbas vyksta ir kol teisėkuros pasiūlymas bus atliktas, bus suderinta daugiau detalių. Pone Huber, e, ne, aplinkosauginės NVO konstruktyviai su mumis dirbo, kaip ir ūkininko organizacijos. Ir pirmą kartą atsirado galimybė E, pasinaudoti geresniu bendradarbiavimu su visomis žemės ūkio ir aplinkosaugos interesuotomis pusėmis. Jau nevyriausybinės organizacijos dabar pripažįsta, kad ūkininkai turi įgyvendinti prie, aplinkosauginės priemonės ir programas. Ir mes suprantame, kad būtent ūkininkams reikia šiuo požiūriu padėti, nes jie yra būtent kraštovaizdžio sargai, o ne kas nors kitas. Ir e, Vyriausybės ir e, visuomenė iš ūkininkų reikalauja, kad būtų taikomos aplinkos saugos priemonės, bet e, reikia tiems žmonėms mokėti, dėl to kyla nemažas uždavinys biudžeto daliai. Ir galiausiai, ponios ir ponai, aš manau, kad konvergencijos klausimas e, bus labai rimta problema, kaip ir visada, bet mes darome viską, ką galime, kad progresyviai judėtumėm link išmokų suvienodinimo. Junkeris apie tai kalbėjo. Ateityje tai turės būti užtikrinta. Jeigu mes kalbame apie lygiųjų sąjungą, tai mes ir turime to tikslo siekti, turime eiti tą kryptimį. Biudžetas per artėjančius septynerius metus į tai bus orientuotas. Bet jeigu bus pinigai sukerti bužupai iš Bulgarijos, iš kitų ES dalių, tada aš mielai e, turi, pasisakysiu labiau už jūs, bet dėja grinieji įmokėtojai, įmokėtojai yra ne tos valstybės. Ir aš nesakau, kad ta problema yra lengva ir paprasta. Negalime tiesiog spraktelėti pirštais ir visos problemos išsispręs. Tas procesas ilgas, politinis, reiks ilgų politinių diskusijų. Ir mes pažiūrėsim, kokie bus rezultatai ir kiek mes galėsime nueiti. Bet BŽUP e, stiprumas yra būtinas, kad mes pasiektume gerų rezultatų ir aš tikrai tikiuosi, kad ten nueis, tų rezultatų pasieksime. Dałby Bóg, aby była to solidna i dobrze dofinansowana WPR. Kągi, tikėsimės e, geros ir gerai finansuojamos bendrosios žemės ūkio politikos. Ponės ir ponai, e, komisaras Hoganas pristatė mums e, komisijos komunikatą. Aš manau, kad politiškai tai svarbus dokumentas, aukštai vertiname šį signalą, šią žinę ir dėkojame, kad jis surado mums laiko šį vakarą. Ačiū, kad pasidalinote savo pasiūlymais ir nuomonėmis. Turėsime dabar laiko paskaityti jūsų dokumentą. Turime visi daug klausimų, abejonių ir nerimo. Nelabai įsivaizduojame, kokia bus ES ateities dinamika. Nežinome, ar sugebėsime iki 19 metų rinkimų priimti pateiktus teisėkuros pasiūlymus. Pritarėme jūsų raginimui, kad apie BŽUP reikia kalbėti ir su šio parlamento nariais, su valstybių narių parlamentais ir sudaryti gerą atmosferą BŽUP ir mūsų biudžetui, nes pinigai svarbus dalykas. kai sustiksime su e, komisijos nariu atsakingu už biudžetą, turėsime progą iškelti tuos klausimus, kurie mus labiausiai domina. Pažiūrėsim, ar pavyks mums su juo susitikti iki kalėdinių atostogų. Kitas mūsų posėdis e, pirmadienį, 15 val. Ačiū už dalyvavimą, ačiū komisijos nariui, jo komandai, personalui, Ačiū taip pat ir e, mūsų svečiams, Kopa Kožeka atstovams ir kitiems. Visiems gero vakaro. Commission.